šioje patalpoje, nes e, ganėtinai tvanku. Na ir dabar norėčiau pakalbėti apie darbo tvarkę. Iš pradžių e, e, darbo tvarkės tvirtinimas. Envi puslapyje mes turime paskelbtą darbo tvarkę. Ir matome, kad balandžio 20-29 e, važiavo į Daniją e, delegaciją. Visus šitos pranešimus galite pamatyti tinklapyje. Šiandien ponia Grostet pakvietė 26 lankytojus. Jie pusė keturių atvyks į mūsų posėdį. Dėl trilogų, dėl F dujų Šiandien naktį vyks trečiasis trilogas, tai yra vakare nuo 7 iki 22 valandos. EBS taip pat trilogas įvyks rytoj tarp 18.30 ir 22 valandos įvyks dėl tabako direktyvos. Trilogas įvyko lakučio 12, o trečiasis įvyks gruodžio 9.12. Tris dienas tęsis šitas trilogas, bent jau tai parašyta mano dokumentuose. Dėl klinikinių bandymų trilogas bus gruodžio 4, o po to 12 gruodžio. Vakar susitarėme su taryba dėl CO2 ir dėl Ulbo pranešimo, dėl išmetamųjų dujų iš automobilių. Aš manyčiau, kad kompromisas parlamentui yra priimtinas. 5 procentai sunkvežimių 364 dienas gali naudotis didesnė maksimalė išmetimo norma, negu buvo siūlyta anksčiau, o visa kita išliko, kaip ir buvo sutarta ankstesnių trilogų metu. Norėčiau tą progą padėkoti šešėlėms pranešėjams pranešėjams už komandinį darbą. Perilio buvo priešešinė pranešėja mūsų frakcijos vardu. Toliau protokolai. Spalio 10-17-24 posėdžių protokolai yra pateikti, jokių prieštaravimų nėra ir iš karto turėčiau paskelbti pirmąjį pranešimą. Ketvirtasis darbo tvarkės klausimas tai yra Pirilio pranešimas ir iš karto suteikiu žodį pranešėjui Mario. Grazie, <clears throat> prezidente. Credo che siamo tutti d'accordo. Ačiū, pirmininkė. Turbūt visi pritarsime tam, kad maisto ir žemės ūkio sektorėje vykdomos kontrolės yra būtinos, kad būtų užtikrinta sauga žmogui taip pat e, gyvūnų ir augalų sveikata. Turime atsižvelgti į tarptautinį kontekstą ir išanalizuoti eksportą iš ES ir importą į ES, taip pat e, pažiūrėti, kokią pridinę vertę galime sukurti. Praėjusią gegužę buvo E, išleistas teisės aktų paketas ir buvo, nuspre, e, buvo sukurta tokia e, strategija nuo lauko iki stalo. Remianti šitą strategiją turi būti formuojamos mūsų politikos. Negalime priimti jokio maisto, kuris gali būti žalingas. Dabar maisto pašarų ir gyvūnų sveikatos kontrolė vykdoma pagal 2004 metų 882 e, reglamentą. Tačiau mes norime kontrolę supaprastinti, norime sukurti harmonizuotą bendrą požiūrį į šias, šią kontrolę. Ir šiandieną mes turime įsikišti, norėdami užtikrinti, kad taisyklės būtų aiškios, kad būtų išvengta įvairiausių problemų. Kartais mums kyla problemų dėl taisyklių neaiškumo, dėl to, kad jos suprantamos skirtingai. Pradžioje norėčiau Jums priminti, kad kol kas šio klausimu nuomonėmis dar nebuvo keičiamasi. Taigi mano pranešimas yra tik tais projektas. Jis nėra išsamus. Negalėčiau to teikti. Manau, kad tada, kai vyks diskusija, aš galėsiu į savo pranešimą įtraukti vairius komentarus. Turime užtikrinti, kad kontrolė maisto grandinėje būtų vykdoma minimaliu dažnumu. Nebės narėse tai daroma skirtingai. Kai kuriuose šalise kontrolė vykdama kas mėnesį, kitur tik kasmet. Ir tai pažeidžia saugumą ir pasitikėjimą. Kontrolės dažnio harmonizavimas vartotojams suteiktų didesnę saugumo garantiją, be jokių abejonių. Manau, kad komisija turėtų nustatyti minimalų kontrolės dažnumą per deleguotosius teisės aktus. Ir kitas svarbus aspektas yra sukčiavimas maisto sektoriuje. Europa e, yra susidūrusi su tokiais dalykais ir pastarasis skandalas buvo susijęs su arkliena. Manau, kad mes turėtume įsteigti Europos referencinius centrus Tuo galėtume užtikrinti, kad maisto saugumas, kokybė, gerovė būtų užtikrinti. Taip pat turime užtikrinti, kad informacija būtų skelbiama viešai. Kai bus pašalintas deficitas. Apie tai taip pat reikia paskelbti informaciją. Gavau įvairius komentarus ir man susidarė įspūdis, kad teisės aktai yra supainioti. Norėčiau kai ką pasiaiškinti dėl, kontro, dėl bendros kontrolės. Jeigu mes kalbame taip pat ir apie sektorinę kontrolę, turiu pasakyti, kad 8214 yra numatyti bendri standartai, o nuo 15-24 straipsnio yra sektoriniai standartai. Taip pat iš, išimtis daroma mikro įmonėms ir privalomiems mokesčiams. Man patinka komisijos pasiūlymas. atleisti mikro įmonės nuo mokesčių, tačiau šis pasiūlymas per platus mano nuomonė. Jeigu įmonių balansas arba apyvarta yra aukštesnė nei 2 milijonai, tai manau, kad mes išimti pritaikysime per dideliam skaičiui įmonių, todėl ribą reiktų sumažinti iki 200 tūkstančių. Taip aš siūlyčiau. Tačiau tai yra tik pasiūlymas. Mes galėtume kartu pamastyti, ar nebūtų tikslinga numatyti kitokią ribą. Noriu paraginti diskusijas ir išsiaiškinti, ką kolegos apie tai galvoja šiuo klausimu ir kitais. Jeigu egzistuoja deleguotieji teisės aktai, tai nereiškia, kad bus atsižvelgta ir į sektorinius aspektus. Turime būti budrus. 48 pakeitimo pirmoje dalyje yra klaida, nes ten minima antra dalis, kuri ten neturėtų būti. Tiek norėjau pasakyti ir labai lauksiu jūsų nuomonių. Dank, Mario Pirillo. Dėkuoju Mario Pirelo. Richardas Ziberis kalbės už šešėlį pranešėją. Šnelhart turi pakankamai daug patirties kaip e, veterinarijos gydytoja ir jis, jis negalėjo atvykti, jis turi kitokių reikalų, tačiau jis įgaliojo mane išsakyti jo nuomonę. Jisai parengė tekstą ir aš laikysiu jo to teksto, kadangi jis yra mūsų frakcijos atsakingas asmuo. Jisai abejoja dėl to, kad 882 reglamentas 2004 metų turėtų būti pakeistas naujuoju, kurį aptarėme čia ir mano, kad tas naujasis yra geras, geresnis, tuo labiau, kad reikia prisiminti tuos skandalus, kurie kilo maisto produktų grandinėje ir be dėl to išriškėjo poreikis daryti pakeitimus. Ji Schnellhardt mato štai tokias problemas, priimant naują reglamentą, ypač jo taikymo sritis. Jis nemano, kad reikėtų visas oficialiųjų kontrolių nuostatas apibendinti viename dokumente, kadangi atskiruose dokumentuose tos nuostatos veikia pakankamai sėkmingai. Kaip ten bebūtų, pal, jūs mano reikėtų palikti atskiras nuostatas atskiruose sektorinėse dokumentuose dėl maisto produktų įmonių patikros. Tai yra tas principas rodyk, kas neteisinga ir sugėrink, name and shame. Maisto produktų įstatymai turėtų leisti galimybę piliečiams gauti informaciją apie galimai pavojingus maisto produktus. Tačiau reikėtų prisiminti ir agurkų, ir pomidorų skandalus, kurie e, rodo, kad labai svarbu nepaskubėti su per ankstyva informacija, kurios pateikimas visuomeniai gali atnešti pakankamai daug nuostolių. Todėl labai svarbu tiksliai apibriežti, kokia institucija ir kokią informaciją gali teikti visuomeniai, ypač jeigu ta informacija yra pakankamai jautri. Skelbiant šią informaciją kyla ir kitų problemų. Pavyzdžiui, kaip skelbti apie patikrų turinį, apie įvertinimą padėties, tuo labiau, kad tai yra dažniausiai konkrečios situacijos įvertinimas, o uh, gyvenimas vyksta ir todėl reikia nuolat koreguoti šitą informaciją, galvojant apie informavimą per ilgesnį laikotarpį. Šiandien tai yra darom, daroma įvairiomrėse vartotojų apsaugos organizacijose. Pirilo kalbėjo apie deleguotų teisės aktų problemą, kuri iškyla nuolat diskusijose parlamente, kadangi prieimus deleguotus teisės aktus į antrinio pobūdžio teisės aktus yra perkeliamos tam tikros nuostatos. Tačiau esminė informacija, kurią turi turėti, kontro, turėti kontroliuorius, nėra įforminta būtent šiame pagrindinėme teisės akte. Tai reikštų, kad būtų reikalingi priedai, kurie prilygstų deleguotams tiems teisės aktams arba būtų priminėjami deleguoti teisės aktai. Kaip ten bebūtų, reikėtų tuos deleguotus teisės aktus priimti e, bendradarbiaujant visoms teisėkuroms institucijoms. Europos parlamentas pagal Lisabono sutartį turėtų siekti, kad būtų stiprinamos procedūros, pagal kurias būtų primaminėjai įprastiniai teisės aktai. Bet to yra nuostatų ir dėl naujos rinkliavų tvarkos iš tikrųjų reikėtų pagalvoti, ar reikėtų numatyti prievolę privalomai mokėti tam tikrą rinkliavą ir kituose sektoriuose. Žinoma, naudingiausia būtų pati save išlaikanti sistema, tačiau kai kurios valstybės narės mano, kad politiškai tokia nuostata būtų sunkiai gyvendinama. Taip pat pranešėjas mano, kad ekonomikos sektorių įtraukimas būtų prasmingas, tačiau reikia skaidriai dirbti, ypač įtraukiant tas pramonės rytis arba sektorius, kuriuose kyla didžiausia rizika. Tačiau tie įtraukimo kriterijai į sistemą turėtų būti labai aiškiai suformuluoti, atsižvelgiant į valstybių narių perkamąją galę. Taip pat pranešėjas mano, mano, kad reikėtų įvertinti ir tą papildomą biurokratinę naštą, kuri galėtų atsirasti ir reikėtų atitinkamai suderinti visus šitos aspektus tarpusavyje. Bet tu reikėtų ypatingą dėmesį skirti mažoms ir vidutėms įmonėms, kadangi joms kyla daugiausia problemų dirbant maisto produktų grandinėje. Taigi Aš norėčiau pritarti pranešėjui jo samprotavimams dėl galimų rinkliavų. Tai yra labai sudėtingas klausimas, labai jautrus klausimas ir todėl mes turėtume labai atsargus būti, kad tiesiog neatsisakytume kelio dėl ta kelio. Žinoma, tas um, um, rodimas pirštu ir gėdėjimas dar nereiškia, kad mes turime numatyti kokią nors papildomą nepakeliamą naštą ūkio subjektams. Ir reikėtų pagalvoti, kokioje srityje, kokie kontrolės duomenys būtų skelbiami. Dėkuoju. Balso nėra, o dabar kalbės Banstas. Eh, Ačiū, ponia pirmininkė. Aš e, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad yra patiktas šis e, dokumentas mūsų svarstymui. Dokumentą parengė ponas Pirilį. Ir e, mes puikiai žinome, kad kiekvieną kartą, kai kylam koks nors skandalas susijęs su maistu, visuomet pakertamas yra vartotojų pasitikėjimas. Tai reiškia, kad mums reikia labai stiprios uh, kontrolės, tokios kontrolės, kuri užkirstų kelią bet kokiems skandalams ir, ir savai mes suprantame, užkirstų kelią pasitikėjimo mažėjimui. Valdžios institucijos privalo užtikrinti, jog kontrolė atliekama tinkamai. Vyriausybės turi būti už tai atsakingos ir būtent vyriausybės turi pasirūpinti tuo, kad būtų skiriama pakankamai finansinių išteklių, žmogiškųjų išteklių šiems tikslams, bet to personalas turėtų būti uh, gerai apmokytas. Atrodytų, kad tai yra savame aišku, tačiau kai pažvelgėme į situaciją valstybėse narėse, pamatysime, kad viskas yra visiškai kitaip. Pavyzdžiui, mano šalyje, Belgijoje, praeitą savaitę mūsų už maisto saugo kompetentinga institucija atliko patikrinimą. Ir anksčiau mūsų valdžios institucijos uh, veikia puikiai, tačiau neseniai buvo apkarpyti jų biudžetai, dėl to jie turėjo sumažinti turimų darbuotojų skaičių ir visoje to ištavoje sumažėjo patikrinimo kokybė. Kontrolės institucijos turėtų bendradarbiauti. Mes jau turime ankstyvo perspėjimo sistemą, kuri labai gerai veikia ir net Netrukus mes balsuosime dėl Ester Delangės parengto pranešimo dėl sukčiavimo maistu. Ir aš manau, kad reikėtų gal ir kalbėti apie tai, jog ankstyvo perspėjimo sistemą reikėtų pradėti taikyti ir uh, kovos su sukčiavimo maistu tikslais. Savikontrolės sistemos taip yra tikrai geras pasiūlymus, tačiau aš manau, kad svarbiausia yra užtikrinti aukštos kokybės oficialią, tai yra valstybės įstaigų vykdomą kontrolę. Rizikos analizė. Čia taip pat reikėtų dar kai ką patoblinti, nes būtina tinkamai išanalizuoti riziką ir ją vertinti. Toliau, patikrinimai neperspėjus. Tai yra taip pat labai svarbu, nes labai dažnai būtent tokių patikrinimų yra nustatomi pažeidimai. Aš manau, kad maisto ir veterinarijos tarnybų auditai atliekami iš anksto perspėjus e, gamintojus ir, ir įmonės. Tačiau aš manau, kad e, šios tarnybos turėtų teisę atlik, atvykti į vietą ir atlikti patikrinimą neperspėjus. Toliau mums reikėtų labai aiškiai atskirti kas yra kontroliuojamas, o kas atlieka kontrolę. Tai reiškia, kad būtina užtikrinti kontroliuojančių įstaigų savarankiškumą, nepriklausomumą. Ir aš matau iš savo šalies patirties, kad kontrolę atliekančios institucijos tiesiog privalo būti nepriklausomos. Ir mano šalyje šios tarnybos yra viešosios sveikatos ministerijos žinioje o ne Žemės ūkio ministerijos e, priežiūroje. Kaip buvo iškilusi karvių pasiutlygės e, krizė. Tuomet Žemės ūkio ministerija buvo atsakinga už kontrolę ir žinome, kas įvyko. Aš manau, kad jei tuomet bu, už kontrolę būtų uh, atsakinga viešosios sveikatos uh, ministerija, tuomet viskas būtų buvę kitaip. Mums reikia skaidrumo tam, kad mes galėtume aiškiai uh, sužinoti visus faktus. O tai reiškia, kad kontrolę taip pat turėtų atlikti ir išorės ekspertai. Ir baigdamas, norėčiau pasakyti, kad aš pateiksiu beje pakeitimus šiuo klausimu. Kontrolę vykdyti reikia tam, kad galima būtų laiku nustatyti bet kokius pažeidimus, bet kokius trūkumus, bet kokį sukčiavimą. Kontrolė yra geras dalykas, tačiau kontrolė be sankcijų yra beprasme. Jei sankcijos nėra pakankamai atgrasančios, tuomet mes nepasieksime savo tikslų. Todėl aš pasakyčiau, kad uh, joms reikia skirti didesnį dėmesį. Štai ką aš norėjau pasakyti apie pono Pirilo pranešimą. Manau, kad žengėme teisingų kelių, bet kai ką dar reikėtų patobulinti. Dėkuoju labai trumpai. Aš norėčiau padėkoti ponui Pirilo už jo pranešimą. Vienas man svarbus dalykas yra tai, kad mes turėtume labai atsargiai vertinti, ar nepažeidžiamas yra subsidiarumo principas, nes čia yra kai kurių nuostatų, kurios galėtų jį pažeisti ir todėl mes turime padaryti viską, kad valstybės narės turėtų kontrolę uh, dėl labai aiškių dalykų ir kad būtų aišku, kas už ką yra atsakingas. Ir ypatingai tai yra pasakytina apie deleguotų aktų apimti ir turinį. Mes ketiname mažinti reglamentavimo naštą ir šis e, dokumentas taip pat yra skirtas tam, kad mes supaprastintume dabartinę sistemą. Tačiau e, labai dažnai, kaip ir atsitinka su kitais e, tokiais apibendinamojo pobūdžio supaprastinimui skirtais dokumentais, mes nesame tikri, kad iš tikrųjų ką nors supaprastinsime. 160 straipsnių bus šiame dokumente. Ar tie visi iš tikrųjų yra reikalingi? Man atrodo, kad dabar, kai kalbame apie mokesčius, nėra atsižvelgiama į valstybių narių ypatumus ir skirtumus tarp valstybių narių. Aš manau, kad valstybėms narėms reikia palikti galimybę nustatyti mokesčius, nes jos geriausiai tai gali padaryti ir kad jos pačios turėtų turėti galimybę e, nustatyti, kiek kontrolės reikia, kas jie atlieka ir kiek už jį, jį gali kainuoti. Nes aš manau, jeigu mes nustatysime vienodus kriterijus visiems, mes tik tai apsunkinsime dabartinę sistemą. Aš ypatingai džiaugiuosi dėl, dėl pono Pirilio 39 pakeitimo, kuriame kalbama apie uh, ūkininkus. Aš dirbu nemažai uh, ties ben, uh, bendraja žemės ūkio politika ir aš manau, kad, kad ūkininkai neturėtų nukentėti. Nepamirškime, jog nemažai yra uždirbama visoje maisto kūrimo grandinėje. Uh, Ir e, todėl ūkininkams tai taip pat turėtų būti naudinga. Todėl aš norėčiau Jums pasiūlyti atidžiai susipažinti su 39 pakeitimu. Mes žinome, kad jau dabar daug kalbam apie tai, jog versti žemės ūkių nebėra pelninga ir kad e, ūkininkai nebegali išsiversti ir todėl reikėtų daryti viską, kad neužkrautume papildomos naštos ūkininkams. Ir baigdama norėčiau poro žodį, pas, žodžių pasakyti apie sukčiavimą maistu. Uh, Pasiūlymas dėl oficialių, oficialios kontrolės yra pateikiamas e, arklienos e, skandalo kontekste. Ir jums yra žinoma, kad mes dėl šio skandalo rengėme pranešimą savo iniciatyvą. Aš manau, kad labai svarbu yra nesupainioti kelių dalykų. Turime pripažinti, jog yra skirtumas tarp oficialios kontrolės ir sukčiavimo kontrolės. Tikrinimas, ar yra laikomas ES teisės aktų, yra vienas dalykas ir būtent apie tą mes ir kalbame čia. Tas tikrinimas negali būti skirtas e, kovai su sukčiavimu maistu, nes tokie, toks tikrinimas e, yra skirtas tam, kad visi maisto grandinės veikėjai laikytųsi nustatytų taisyklių, o sukčiavimo atveju nustatymas e, priklaus. Uh, uh, yra policijos ir teisės saugos pareigūnų kompetencijoje. Ir tokiu atveju, tai yra kovojant, kovojant su sukčiavimu, reikėtų skirti daugiau dėmesio patikrinimams neperspėjus. Ir todėl aš manau, kad čia mums reikia lankstesnės sistemos. O tikrinimas ir laikomasi teisės aktų nėra uh, skirtas kovai su sukčiavimu. Todėl aš manau, kad reikia pakeisti mūsų požiūrį į tai. Kristofa äh, Fielna und danach Linda Mek. Labai ačiū. Kristofa Fielna. Labai ačiū. Jei prieš porą savaičių manęs būtų kas nors paklausęs, ar aš norėčiau pasakyti šitą temą, aš būčiau pasakęs ne, tačiau dabar aš suprantu, kad tai faktiškai apima visą kontrolę, kontroliuojama viskas. Tai yra labai plati kontrolė ir platus kontrolės reglamentas. Dėl kokios temos aš norėjau įsitraukti į šitą diskusiją, aš pateiksiu pakeitimų dėl tos temos. Tai reiškia, kad mes turėtume bendrą reglamentą, kuris reglamentuotų ir miškininkystės augalus ir dauginamąją medžiagą. Ir manau, kad maistas ir miškininkystė turėtų būti atskirti. Todėl manau, kad turėtume palikti dabartinę e, direktyvą reglamentuojančią miškininkystės augalus ir e, dauginamąją medžiagą. Renkdamasis e, šiai diskusijai aš kalbėjau su daug valstybių narių, peržiūrėjau labai daug medžiagos, kuria buvo paremta šitas reglamentas ir manau, kad iš tos medžiagos labai aišku, kad dauguma valstybių narių nori palikti dabartinę direktyvą reglamentuojančią miško e, dauginamąją medžiagą. Tai iš tikrųjų padidintų naštą miškų savininkams, e, urėdijoms bei valstybėms narėms. Jeigu mes turėtume tą patį teisės aktą taikome ir miškininkystiai, ir maisto produktams. Priežastis, kodėl mums nereiktų nieko keisti, yra labai paprasta. Direktyva yra nauja. Ji buvo priimta 90, 1999 metais ir tai yra viena iš pavyzdinių direktyvų, kuri buvo ganėtinai neblogai gyvendinta daugelėje valstybių narių. Kadangi direktyva yra tik tais dešimties metų senumo, e, ji atitinka visus standartus ir aš matau, nematau poreikio kažką keisti ir ją atnaujinti per šį reglamentą. Jeigu būtų pasirinktas komisijos pasiūlymas, e, tai yra apriepti visas e, direktyvas viename E, reglamente, tai gali iš tikrųjų padidinti miškininkystės kaštus. Taip pat e, bus sunku įgyvendinti atsekamumo e, laikymosi sistemą, kuri čia yra išdėstyta. Ir tai iš tikrųjų sumažintų įvairovę, tam, kad galima būtų sumažinti atsekamumo kaštus. Kai kalbame apie augalus skirtus varto, žmonių vartojimui, uh, tai atsekamumo sistema yra šiek tiek kitokia ir ji netinka miškininkystiai. Taigi, baigdamas noriu pasakyti, kad aš manau, jog mums reikia atnaujinti e, reglamentą bendrai paėmus, sukurti šitą reglamentą, tačiau turėtume išskirti tam, tikras, tam tikrus aspektus, pavyzdžiui, miškininkystę. Ir aš tikrai į tai gilinausi. Aš manau, kad e, jeigu yra kitų sričių, E, kurios irgi patenka į šio, šio reglamento taikymo sritį, tai nebūtinai jas reglamentuoti visas vienodai. Manau, kad mes neturėtume visų aspektų nagrinėti kartu, galima būtų kiekvieną atskirą aspektą reglamentuoti atskirai. Ačiū. O danach Pila Ajuzo. Makevin? Dėkoju. Dėkoju pranešėjai už tai, kad pradėjote e, nagrinėti tokį sunkų teisės aktą. Gaila, kad e, jį pradėjome nagrinėti šiame parlamente ganėtinai vėlyvame etape. Žinome, kad e, jau netrukus bus pasiektas galutinis šio teisės akto rengimo etapas. Ir Tai jis apima tiek daug kitų atskirų teisės aktų. Turiu pasakyti, kad man iš tikrųjų nerima kelia tokie didžiuliai mega teisės aktai, kurie apima. Uh, kelis teisės aktus ir taip pat uh, šito teisės akto um, rezultate mes turėsime deleguotojų teisės aktų. Mes turime deleguotojų teisės aktų maisto e, grandinės kontrolės rytyje, tačiau man kaip teisės aktų kuriejui e, tai neįkvėpia pasitikėjimo, nes mes tuos sprendimus, sprendimų prieimimą per, dažnai perdodame įvairiems e, pareigūnams ir dažnai yra pasirenk, pasirenkamas kitoks kelias e, siekiant populiaraus sprendimo, tai yra arba nebalsuojama, arba yra susilaikoma. Manėčiau, kad turėtume labai atsargiai elgti su deleguotaisiais teisės aktais. Norėčiau paklausti komisijos. Aš žinau, kad jau daugelį metų rengiate šitą e, teisės akto pasiūlymą. Ir be abejo, e, žinome, kad e, sukčiavimas yra kas kita neoficiali kontrolė, tačiau Mes diskutavome apie tai komisijoje ir komisija sakė, kad mes pasimokėme iš pamokų ir žinome, kad išmoktos pamokos bus inkorporuotos į teisės akto pasiūlymą. Tai ką jūs įtraukėte iš tą teisės akto pasiūlymą? Taip pat e, kai kurie kolegos paminėjo e, aspektus, kaip pavyzdžiui kontrolės nepriklausomumas, ypač e, mėsos kontrolės srityje. Žinome, kai žmonės dirba skerdyklose, Tai tikrai nėra labai lengva darbinė aplinka ir negali e, nueiti pas savo pir, viršininką ir pasakyti, ateik pasižiūrėk, turiu problemą. Čia konvejeris veikia labai greitai ir sąžiningai pasakant, skerdyklose daugelis žmonių dirba tikrai nepuikiomis darbo sąlygomis. Ir e, taip pat žinome, kad vadovų komandos nebūtinai yra labai aukštos kvalifikacijos. Tai tada, ką reiškia čia paminėta modernizacija. Kai kalbame apie modernizaciją, tai mes kalbėjome apie dereguliavimo struktūrą mėsos tikrinimo režime. Vienas iš aspektų iškilusių po arklieno skandalo buvo patikrinimų dažnis. Žinome, kad kai kur e, tikrinimai atliekami kas pusmetį. Tačiau išpjaustimo įmonėse tikrinimai vykdomi daug dažniau. Tiksliau būdavo vykdomi, o dabar jau faktiškai nebetikrinami. Aš kalbėjau su kolega iš Junktinės karalystės, kurie klausė savo vyriausybės apie patikrinimus mėsos įmonėse. Kai kurios įmonės tikrai dažnai tikrinamos. Kai kuriuose išpjaustimo įmonėse, kai kuriuose e, skerdyklose yra savikontrolės sistema. Ir kai, kur, kai kurie dideli e, mažmenininkai turi e, savikontrolės sistemas, tačiau mažos įmonės ar mažos parduotuvės to nedaro. Taigi dideli e, priekybos centrai turi didžiulę patikrinimų sistemą ir dažnai yra tikrinami valstybinių institucijų, tačiau tai nepasakytina apie mažesnės įmonės, e, išpjausimo įmonės parduotuvės. Ir galiausiai pastebėjau e, terminologija, kuri čia vartojama. Mes kalbame apie maisto saugą. Ir kažk... praeitą savaitę mes kalbėjome apie mėsos patikrinimų pokyčius. Uh, buvo kalbama apie maisto kokybę ir apie tai, kad galima susidurti su tokiais produktais, kurie nebūtinai jūsų sargnins, bet galbūt žmonės jų nenorės valgyti. Ir mes turime kalbėti apie maisto e, maistingumą, kokybę. Ir mes jau prieš kelis metus e, kalbėjome apie tai, kad um, skardyklos iš įvairių išpjaustytų gabalų su, sulipdo a, mėsą į vieną gabalą ir pagamina, pada, tokiu būdu pagamina vieną kumpį. Ir buvo siūloma tai reglamentuoti, tačiau toks teisės aktas buvo atmestas. Taigi, kaip visuomeniai sužinoti, kas iš tikrųjų vyksta mėsos pramonė, ką jie iš tikrųjų valgo. Ačiū. Dėkuoju Linda McKevin, Ajūzo, po to Rodbėrn. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjui, Periliu. Man labai patinka jo entuzijazmas. Aš manau, kad iš esmės einame visiems mums priimtina kryptimi, tačiau aš norėčiau išsakyti ir keletą savo minčių. Ar nereikėtų pagalvoti, kaip išplėsti taikymo sritį ir apriepiant ir kitus sektorius? Pavyzdžiui, sodininkystės įmonės įtraukiant. Be to, kilmės nuorodos, geografinės nuorodos, ar jos išliks šiame dokumente ar ne. Taip pat dėl oficialių kontrolių ir kitų oficialių kontrolių savokos turėtų būti patikslintos. Kol kas jos yra neaiškios, galbūt reikėtų atsisakyti tų atskirų arba kitų oficialių kontrolių, nes visos kontrolės yra kontrolės ir jos yra oficialios. Be to komisija siūlo priimti daug deleguotų ir įgyvenimo teisės aktų, be to iškyla oficialių kontrolių kurios yra atliekamas nacionalinių valstybių mastų klausimas. Tačiau jeigu mes vadovausimės šiuo reglamentu, tai ko gero kiekviena valstybė turėtų pasirinkti patį tinkamiausią modelį. Dabar dėl tų kontrolių finansavimo yra siūloma, kad sanitarijos e, įstaigos turėtų koordinuoti šitą e, moky, rinkliavų surinkimo veiklą. Tačiau kartais Kai kuriuose valstybėse tokį mokestį surinka finansų ministerija. Tai pavyzdžiui vyksta Ispanijoje. Aš manyčiau, reikėtų pakeitimo tekste atsižvelgti ir į kai kurių valstybių specifiką. Be to, eksporto kontrolė ją ja, vykdo valstybės narės. Aš manyčiau, kad čia jau mes kišamės į valstybių narų suverenes teises būtent kontroliuoti importą ir eksportą. Kitas dalykas - patikros trečiosiuose šalyse. Jos yra vykdomos prieš suteikiant leidimą eksportui tose valstybėse. Aš manyčiau, kad ir šioje srityje valstybės narės turi turėti savo e, kompetencijas, ypač reguliuojant santykius su trečiosiomis šalimis eksporto kontekste. Thank you. Hello. Stop, stop, stop. Hallo? Oh, somebody else before me. Ladies always, first. Always, always good to have the earphones. Huh? <laughs> Thank you very Ladies much. First. Thank you very much, Matthias. Um, Barot Bern. Ačiū, Matijas. Klaipdydamasi pasisakymų, visiškai nelabai, nelabai žinau, ar dar verta man prašyti žodžių. Kadangi kartais atrodo, geriau nekalbėti tais klausimais, kuriuos tu per daug gerai išmanai ir tai darai jau ilgą laiką. Nenorėdama pasirodyti arogantišką, nenorėdama pasakyti, kad aš viena iš tų, kuri geriausiai išmano maisto produktų grandinę, susipažinusių su skandalais, vis dėlto turiu pasakyti, kad aš esu viena iš tokių. Julie Gerling, atrodo, yra ne iš to pasaulio, yra atskridusi. Labai svarbu, žinoma, laikyti subsidarumo principo, kuris yra skirtas valstybėms narėms, bet valstybės narės gali pačios pasirinkti. Pavyzdžiui, tai priklausė nuo valstybių narių. Ar kils e, koks stuff for animals? for women, kempinlygės skandalas ir taip toliau. Žinoma, e, e, atrodo, kad tie, kurie valgo tik tai, e, kurie yra žalia valgiai, galbūt jie galėtų pasirinkti tik tai savo maitinimosi kelią. Tačiau, žinoma, labai svarbu sudaryti valstybei galimybę, kad būtų galima įsigyti prieinamą maistą. Be to, kai susidurėme su infektuotais e, e, gyvūnais, kurių e, mėsą mes valgome, mes susidurėme taip pat ir su žmonių lygomis ir dėl to jie susirga taip vadinama Jakubo lyga. Jūs sakote, kad visa tai yra valstybių narių kompetencija. Taip, galime taip ir palikti šitą klausimą. O kas pasitikės valstybių narių vykdomomis inspekcijomis? galbūt konkretus asmuo ir yra patikimas, tačiau e, situacija yra visiškai netokia, kaip kolebė kalbėjo. O Mario Perilio iš tikrųjų bandė įveikti iš visas šias problemas dėl 99. Uh, the... Dėl 39 pakeitimo. Aš šiek tiek abejoju dėl E, dagnamosios medžiagos ir sėklų. Tačiau reikėtų, manyčiau, kad reikėtų praskiesti tą e, tirštą entuziastų vyną šiek tiek van, vandeniu. Reikėtų paaiškinti situaciją. Ar mes iš tikrųjų pasimokėme iš tų istorijos pamokų, ar valstybės pasimokė? Mes galime priimti puikiausius teisės aktus, mes galime tai padaryti, Aš tikro, tikiuosi, kad mes tikrios patį optimaliausią teisės aktą e, pasiūlysime Julie Gerling, būtent to ir siekia. Tačiau tai nereiškia, kad bus vykdomos pačios geriausios kontrolės ir todėl vartotojai ims pasitikėti be jokių išlygų. Netgi jeigu mes priimsime tokį E, absoliučiai puikų teisės aktą 28 valstybių narių tos administracinės tarnybos. Taip pat tie 540 milijonų turi pradėti pasitikėti jomis. Mes negalime nusiųsti milijonus inspektorių ir toliau turime pasitikėti valstybių narių kompetenciją. O ar valstybės narės palaikys mus? ar jos norės investuoti į geresnės inspekcijas, į geresnės patikras. Pažvelkite į ankstesnius teisės aktus, kuriuos mes primėme dėl, e, pavyzdžiui, e, keulienos patikros e, skerdyklose. Aš nežinau, kiek iš jūsų lankėsi ryte skerdyklose. Ar jūs buvote kada nors išpjaustimo įmonėje? Aš lankiau ne vieną kartą tokiuose skerdyklose ir įmonėse. Matėjas, ko gero jūs irgi lankėtės, o jūs nuvykite ne vieną kartą, apslankykite dažniau skerdyklose. Ir tai, ką mes čia darome, yra absoliuti iliuzija. Sanko e, direktorato mm, atstovai, kurie rengė deleguotą teisės aktą ir siūlė vykdyti e, šitas keulienos skerdyklų e, inspekcijas tiesiog e, įvertinant situaciją žvilgsniu. Jeigu mes taip darysime, tai tiesiog sumenkinsime mūsų darbą, mūsų pastangas. Aš galėčiau pratesti Lindos mintį, tačiau komisija nors ir negali, turėtų pasakyti, kokiu pamokų mes jau išmokome. Ir reikėtų sužinoti, ar valstybės narės iš tikrųjų didina inspekcijų kiekį ir ar didėja šitas aiškumas. Jūs komisija, jūs puikiai žinote atsakymą ir jūs žinome, e, te, kaip yra vykdomas atsekomumas E, visoje šioje maisto iš mėsos grandinėje. Jūs puikiai, mes puikiai žinome, kad komisija vykdo poveikio vertinimą ir puikiai žinome, kad valstybėms labai brangiai kainuoja tas kilmės nurodymo sistemos įdėgymas. Tačiau mes turėtume pagalvoti apie vartotojų interesus. Dabar grįžtu prie pranešimo, tai yra puikus pranešimas, Pirelio padarė viską, kas, ką jisai galėjo padaryti, tačiau svarbiausias klausimas yra valstybių narių noras. Kai kalbame apie subsidiarumą, tai turime pagalvoti apie tą riziką, kuri gali kilti dėl to, kad valstybės narės nenorės įdėkti veiksmingesnės sistemos negu ta, kuri dabar egzistuoja. Jeigu taip nevyks, tiesiog mūsų pasiūlymai bus praskesti vandeniu. Kitaip sakant, vynas bus praskestas vandeniu. Dabar John Stuart Agnew. Atsiprašau, kad aš pabandžiau pradėti kalbėti kiek anksčiau. Labai įdomu buvo klausytis e, kolegės ponio. Gal jūs dabar galėtumėt pasiklausyti tai, ką aš noriu pasakyti. Labai jums ačiū, nes jūs pateikėte, jog jau puikiai išmanote viską apie e, gyvūnų ligas ir e, gyvūnų priežiūrą. Aš galiu jums pasakyti, jog aš esu ūkininkas. Aš, aš turėjau Aš turėjau susitvarkyti su tuo, kad mano avis e, e, pasisukojusios įvairiausiamis posomis gulėjo savo tvartą. Ir draudimo įmonės atsisakė nesuteikti man draudimą. Visus metus mes nežinojome, kas įvyks, jei tuo atveju jei paaiškės, jog pas mus yra salmonelos. Britanijos e, žemės ūkio pramonė tikrai jaučia didelį spaudimą. Mūsų visi, visų patikrinimų rezultatai buvo neigiami, visų testų rezultatai ir po to kontrolės įstaigos nustatė, kad ta salmonela buvo kilusi ne dėl mūsų, o dėl e, Ispanijos ūkininkų. Po to vėl buvo iškilusi, e, e, iškilus paukščių gripo grėsmė. Vėlgi mes nepaprastai kentėjome nuo visų tų kontrolės įstaigų ir patikrinimų. Kiekvieną savaitę kas nors atvyksta ir kontroliuoja mane. Man tikrai yra jau įkirėję viską, vis, visi šie pasitikrinimai, kiek gyvo kaulo. dauginamoji medžiaga ir, ir jai skirta direktyva. Kas, e, kas už tai yra atsakingas? Mes kalbame apie perėlį pranešimą, ar ne? Štai kas yra ryšta mūsų darbo atvarkėje. Šie klausimai yra tarpusavį susiję. Tarp jų yra tik tai e, kablelis. Sveikatos ir gerovės augalų sveikatos augalų dauginamosios medžiagos taisyklių taikymas. Štai ką aš matau čia, kur yra parašyta darbotvarkė. Ketvirtas punktas. Augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklės. Pirmininkė, gal aš galiu tęsti savo pasisakymą? Okay, vielen Dank. Die britische Dėkoju, atrodo, jungtinės karalystės e, karvė yra tikrinama 17 įvairiausių inspektorių. Dabar suteiksiu žodį Kornelį Paš. Taip, pirminkė, aš norėjau tiesiog jums įrodyti, jog aš e, išmanau augalų dauginamosios medžiagos problemas, nes e, šias klausimas yra mūsų darbos varkė. Ar leistumėt man pasisakyti? Mes dabar nagrinėjame ketvirtą darbo atvės klausimą, o ne septintą. Okay. Danke, Corinne Lepage. Merci, Monsieur le Président. Pone Lepaš, labai ačiū, ponė Pirinkė, labai trumpai. Aš pritariu tam, ką pasakė Dagman Rodberer ir Bartas Stas. Iš tikrųjų, šis klausimas yra klausimas, kuris rodo, kad, kad atsakomybė už šios ryties tvarkymą tenka mums Europos parlamentui ir mes mūsų piliečiai iš, to, iš mūsų tikisi ir todėl mes turime imtis veiksmų. Ir šiuo metu situacija yra labai sudėtinga. Našta tenkanti visoms sistemoms yra labai didelė. Taigi aš manau, kad čia negali būti jokių abejonių, jokių dvejonių. Ir antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, tai yra tai, kad uh, mane tikrai neramina uh, deleguotojų aktų numatytų pagal šį dokumentą skaičius. Uh, nes e, taip tai tiesiog yra kratomasi atsakomybės, e, yra tiesiog sutikime per nelik daug atsakomybės komisijai, tai nėra priimtina šiuo atveju. Thank you, uh, Mrs. Lepage. Dėkuoju, ponė Lepage. Tai buvo paskutinė parlamento narė, kuri norėjo pasisakyti, o dabar norėčiau susiekti žodį komisijos atstovams. Pone Kramer Garo, ar ne teisingai išturiu jūsų pavardę? Uh, Ačiū, ponia pirmininkė, taip teisingai. Dėkoju ir norėčiau padėkoti pranešėjui, nes mes manome, kad šis pranešimas yra konstruktyvus. Jame išsakytos mintis iš esmės yra skirtos tam, kad būtų patobulintas komisijos pasiūlymas. Leiskite pasidalinti keliomis pastabomis ir po to pabandysiu sureaguoti išsakytas pastabas ir klausimus. Mokesčiai ir uh, Ir atleidimas e, ta, numatytas mažoms, labai mažoms įmonėms e, nuo mokesčių. Mes norime, kad, kompeti, kad kompetitingos e, valstybių narių institucijos turėtų pakankamai išteklių tam, kad jos galėtų tinkamai vykdyti joms patikėtas funkcijas ir užtikrinti atitinkamą kontrolės lygį. Štai ko mes siekime, nes būtent toks buvo mūsų pradinis tikslas. Mūsų visus neramina tai, kad šiuo metu yra mažinami įvairių institucijų biudžetai ir dėl to labai dažnai mažinamas oficialių kontrolių skaičius ir dažnai tos kontrolės nėra deramo lygio. Arba bent jau jos neapima, kontrol, tą kontrolę neapima visa maisto grandinė. Nepamirškite to. Labai svarbu yra tai, kad e, nuo mokesčių bus atleisti tos pačios e, pažeidžiamiausios įmonės. Bet mes nenorime atleisti per nelik, mokesčių per nelik daug įmonių, nes kitaip visas šis dokumentas prarastų prasme. Uh, Sistema yra labai sudėtinga, tai e, ir mokesčių skaičiavimas yra sudėtingas, ir, ir atleidimų, e, ir gražinamų sumų skaičiavimas yra sudėtingas, bet valstybės narės privalo šios sistemos laikytis. Mes negalime sukurti šios sudėtingos sistemos, ją įdėkti tik tai tam, kad būtų uh, surinktas labai menkas pinigų skai, kiekis. Uh, Toliau deleguoti aktai, iš tikrųjų, jų yra matyti labai daug, bet taip yra dėl to, kad šis pasiūlymas panaikina ir apjungia kelis teisės aktus, kurie buvo patvirtinti pagal bendro sprendimo procedūrą. Nes taip, ką kalbame šiame pasiūlyme, šiuo metu yra išdėstyta įvairiuose teisės aktuose. Mes nenorime per daug deleguotų aktų, bet mes tiesiog norime, kad komisija būtų leista toliau reglamentuoti tuos, tas rytis, kur reikia užtikrinti dar didesnę kontrolę. Ir šiame pasiūlyme bus numatytos pagrindinės oficialiai kontroliai taikomos taisyklės, tačiau mes taip pat pripažįstame, jog sektorė, atskiriuose sektoriuose reikės reguliariai koreguoti kontrolės reikalavimus. Ir pagal Lisabonos sutartį mes dabar turime lankstesnį e, teisės aktų koregavimo metodą, tai yra deleguoti į aktai. Komisija nerengs šių deleguotųjų aktų visiškai nesižvelgdama į realybę ir nesižvelgdama į kitų veikėjų nuomonę. Ne, mes visuomet renksime konsultacijas ir bendrausime su suinteresuotomis šalimis. O dabar norėčiau atsakyti į klausimą apie tai, ko mes pasimokėme iš arklienų skandalo ir kaip tos pamokos atspindėtos yra šiame dokumente. Šis pasiūlymas buvo rengiamas tuo met, kai krizė jau buvo praktiškai įspręsta. Ir mes bandėme ją sureaguoti. Pavyzdžiui, buvo kalbama apie tai, kad oficiali kontrolė skiriasi nuo e, e, sukčia, kovai su sukčiavimu skirtai kontroliai. Dabar, pavyzdžiui, 8 straipsnėje yra numatyta renkti tokius patikrinimus, kurių tikslas būtų nustatyti, ar pažeidimai buvo padaromi tyčia. Mes lankomės ir uh, skerdyklose, ir išpjaustimo gamyklose, Ir šios įmonės iš tikrųjų dažnai reguliariai yra kontroliuojamos, tačiau per tas kontrolės labai sunku yra išsiaiškinti sukčiavimo, nustatyti sukčiavimo atvejus. Todėl mes prašome, kad valstybės narės išnagrinėtų situaciją savo šalyje ir nustatytų, kokio, kokiu kontrolės metodų reikia būtent kovos su sukčiavimu srityje. nes tokią kontrolę negali atlikti e, veterinarijos gydytojas, kuris dalyvauja, e, kai tikrinama ar laikomasi ES teisės aktų. Toliau mes taip pat numatėme ir e, sankcijas. Yra, pažiūrėjau, numatytos bausmės už tyčinius, tyčinį sukčiavimą. Ir tos bausmės, tos baudos, tos baudos. Uh, dydis turi atitikti sukčiavimo, dėl sukčiavimo padaryto pelno dydį. Tada privalomi patikrinimai. Arklienos e, skandalo metu mes paprašėme, kad valstybės narės patikrintų, ar jų išpjaustimo gamyklose nėra neteistos arklienos. Ir dabar mes norime, kad tokia kontrolė būtų atliekama privalomai. Be to mes sustiprinome skyrių, kuriame kalbame apie administracinį bendradarbiavimą ir administracinę pagalbą. Uh, Mes esame įsitikinę, jog kovojant su sukčiavimu maistu dar daug ką galima būtų padaryti tam, kad valstybės narės veiksmingiau kovotų su tarp valstybinio pobūdžio nusikaltimais. O tą galima bus padaryti tik tuo met, jei įvairių valstybių narių kompetitingos institucijos tinkamai bendradarbiaus keisės žvalgybos informacija, tai kitokia informacija. Uh, bei suteiks e, kitos valstybės narės e, institucijai reikalingą jai informaciją. Be to, manome, jog e, ir čia aš grįžtu prie klausimo apie deleguotus ir įgyvendinimo įgaliojimus. Būtent šie įgaliojimai gali padėti mums e, spręsti sukčiavimo atvejus, kaip pavyko pavyzdžiui arklienų skandalo metu, nes jie, jie suteikia mums apibriežti kontrolės e, atlikimo sąlygas kurios bus taikomos visoje maisto grandinėje. Be to, šie įgaliojimai e, leidžia komisijai nurodyti valstybėms narėms, ką reikėtų dalyti, daryti su neteisėtai uh, uh, tvarkoma mėsa. Ir štai kodėl mes ir manome, jog deleguoti įgaliojimai yra mums tikrai labai reikalingi. Dėkoju. Um. Ačiū. Matau, kad Kolegos noriu užduoti papildomų klausimų, tačiau pirmiausia norėčiau suteikti žodį pranešėjui dėl to dar, kad jisai pasakė, jog šiandieną jam reikia suspėti ir į lėktuvą. Pone Perilio. Dėkuoju už jūsų komentarus. Manau, kad jie iš tiesų praturtino mano pranešimą. E, kai kurias mintis aš galėčiau sakyti dabar, o e, kitus klausimus reikėtų pasigilinti. Kalbant apie dauginamąją medžiagą skirtą žmogaus vartojimui, šitas klausimas turi būti panalizuotas detaliau. Turime užtikrinti, kad kontrolė taptų efektyvesnė ir griežtesnė. Aš manau, kad e, tai yra esminis dalykas. Tačiau taip pat norėčiau padėkoti visiems, tarp jų ir komisijai. Mums reikia geriau bendradarbiauti tarp valstybių narių. Geresnis bendradarbiavimas mums padės išspręsti tam tikras problemas. Visa situacija yra tokia sudėtinga. Mes e, tiesiog negalime viską greitai išspręsti. Aišku, reiks padaryti pakeitimų, nes mums iš tiesų reikia aptarti e, viskam, kas buvo išsakyta. Taigi galiausiai mes e, sukursime kiek įmanoma geresnį teisės aktą. Taip pat turime užtikrinti, kad tarp valstybių narių taisyklės būtų harmonizuotos maksimaliai ir kad būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų. Dėkoju. E, tuo baigiame nagrinėti ketvirtą darbo atvarkės klausimą. E, pakeitimus pateikite e, vėliausiai iki gruodžio 12, 12 valandos, o balsuojama bus sausio 30 kitais metais. Ir dabar perėsime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra Bart Stas pranešimas dėl atliekų vežimo ir norėčiau Bart Štas e, suteikti žodį. Ačiū. Norėčiau kai ką kitą pasiūlyti. Kartu su komisija sutarėme, kad jie pirmiausia pristatys e, šį dokumentą, o tik po to pasisakysiu aš. Taigi norėčiau suteikti žodį komisijai. Ačiū pirmininkė. Trumpai pristatysiu mūsų pasiūlymą trimis dalimis. Visų pirma, kokią problemą sprendžia šis pasiūlymas, antra, kodėl ši problema yra iškilusi ir galiausiai pasižiūrėsime, ką siūloma šiame pasiūlyme daryti, kad problemą įspręstume. Mes kalbame apie neteisėtą atliekų vežimą iš ES į kitas pasaulio dalis, daugiausia į Afriką ir Aziją. Ir turime pranešimų ataskaitų, kuriomis parodoma, kad labai daug atliekų išvežama į trečiasią šalis nelegaliai. Nelegaliai gali reikšti keletą dalykų. Visų pirma, reiktų atskirti prekes nuo atliekų. Ne visada tas atskirimas aiškus. Neaišku, ar mes kalbame apie prekę ar apie atliekas. Pavyzdžiui, galbūt e, gali būti teigiama, kad elektros įranga siunčiama į trečiasią šalis pakartotiniam naudojimui, tačiau iš tikrųjų tai yra atliekos, kurių daugiau nepanaudosi. Taigi reikia atskirti kur yra atlikos, kur yra prekios. Galiausiai e, kitas dalykas, jeigu atlikos yra vežamos perdirbimui trečiasios šalis, tai dažnai mes nežinome, kur e, galiausiai yra, kur patenka tos e, atliekos, ar jie, jos iš tiesų pasiekia perdirbimo įmonės trečiosiose šalyse. Tad reikia atskirti perdirbimą nuo šalinimo. Ir trečias šio pasiūlymo tikslas yra apsaugoti aplinką ir visuomenės sveikatą trečiosiose šalyse. Tai taip pat yra ekonomiškai naudinga, e, nes jei nelegaliai atlikos išvežamos iš ES, tai jos turi būti gražintos ir tai reiškia didelės išlaidas, valymo išlaidas e, ir žalos padengimą trečiose šalyse. Taip pat e, nelegalios gražinimo operacijos gali būti nelegalių atliekų gražinimo operacijos yra brangios. Ir jeigu atliekos nėra išvežamos nelegaliai, tai reiškia, kad atliekos gali būti um, gali būti panaudota Europos uh, Sąjungoje kaip žaliava, gali būti perdirb, jos gali būti perdirbtos. Uh, Mes turime valstybių narių, kurios turi ganėtinai efektyves tikrinimo sistemas, tačiau yra ir daug valstybių narių, kur apskritai neplanuojami patikrinimai ir kur e, ištekliai skiriami atliekų išvežimui yra labai negausus. Ir Dažniausiai atlikos išvežamos iš ES, ES per tuos uostus, kur kontrolė yra maža. Taigi tos atlikos tiesiog išvežamos į tuos uostus, per tuos uostus, kur kontrolė yra ribota arba jos nėra. Dabartiniai atliekų išvežimo teisės aktai detaliai nesprendžia šitos problemos. Turime 50 straipsnį, kuris reglamentuoja patikrinimus, tačiau tai daro labai bendrai. Ir nenurodoma valstybėms narėms, ką reikia daryti, atliekant patikrinimus ir planuojant juos. Mes konsultavome su suinteresuotais asmenimis ir sulaukėme didelės paramos tiek iš pramonės, tiek iš NVO ir kitų kad būtų sprendžiama šita problema, kad būtų sugriežtinti patikrinimų planavimo reikalavimai. Ta ir siekime padaryti šio pasiūlymu. Mes norime pataisyti dabartinį 50 straipsnį, reglamentuojantį atliekų išvežimą, ir konkrečiai 52 straipsnį, kuris kalba apie patikrinimus Pagal pasiūlymą iš valstybių narių bus reikalaujama visų pirma parengti patikrinimų planus, kaip bus tikrinamas atliekų išvežimas. Yra numatytas minimalus kom, privalomas elementas, kuris turi būti tokiuose planuose. E, jis e, turi būti, tai turi būti ir dviejų metų strateginiai tikslai, rizikos įvertinimas, prioritetų nustatymas, e, duomenų bazė informacijos teikimas apie patikrinimų e, pobūdį ir dažnumą. Taip pat e, tam tikrų išteklių atidėjimas, informacijos teikimas apie bendradarbiavimą tarp įvairių e, te, vykdančių institucijų ir reikalavimas užtikrinti atitinkamą tikrintojų mokymą. Toks yra pirmasis pasiūlymo elementas. Antrasis elementas yra tai, kad tie atliekų, atliekų išvežimo patikrinimo planai turi būti uh, skelbiami viešai, kad visuomenė žinotų, jog patikrinimas iš tiesų vykdomas rimtai ir valstybės narės uh, kažką daro, spręsdamo šią problemą. Trečias pasiūlymo elementas būtų toks. Uh, kad jeigu yra įtariama, kad atlikos išvežamos nelegaliai, pavyzdžiui, e, jeigu kyla įtarimas, kad e, kažkas buvo išvežta iš ES ir tai buvo atliekos, o ne prekė, e, ir jeigu kyla įtarimas, kad išvežtos atliekos iš ES nepasiekia perdirbimo įmonių, o yra šalinamos, tai valdžios institucijos gali pareikalauti įrodymų kad išsestos prekės yra iš tiesų prekės, o ne atlikos ir gali prašyti įrodymų, kad iš, išvežtų atliekų na, paskirties vieta yra perdirbimo įmonė, o ne šalinimo įmonė, neregalau šalinimo vieta. Ketvirtas elementas yra komitologijos principo suderinimas mes e, siūlome suderinti tas komitologijos nuostatas e, su deleguotaisiais teisės aktais, kuriu, kurios to reikalauja. Bendrai paėmus tiek. Taigi e, mes iš esmės norime pagrindinio pakeitimo atlieku išvežimo reglamente, tai yra 50 straipsnio pakeitimo ten bus nustatyti esminiai reikalavimai dėl patikrinimų, kurios turi vykdyti valstybės narės. Ačiū. European... Dėkuoju komisijos atstovui Langendorf. Dabar kolega Stas. Dėkuoju pirmininkė. Aš savo pranešime bandžiausi įtraukti, atsižvelgti į Niderlando auditų, auditų rūmų praktiką, taip pat domėjosi Lenkijos, Airijos, Slovenijos, Norvegijos sukaupta patirtimi. Ir šiame pranešime yra įvertinama labai išsamei dabartinė situacija valstybėse narėse ir vadovaudamasi tą dabartinę padėtimi aš pateikiau keletą rekomendacijų. Kartu su regionų komiteto pranešėjų buvau nuvykęs į Antverpeno uostą ir kalbėjusi su įvairiausių tikrinimo tarnybų atstovais, taip pat su flamandų ehm, atliekų tvarkymo įstaigų atstovais, taip pat kalbėjusi su advokatu, kuris atsakingas už prokuroru, kuris ats, atsto, atsakingas už savartynų priežiūrą. Policijos inspekcijos atstovas kalbėjo apie tai, kad buvo sustabdytas Vokietijos sunkvežimis pakeliui į Afriką, taip pat jungtinių nes karalystės sunkvežimis, kuris taip pat vyko maršrutu į Afriką. Tie konteineriai buvo atidaryti ir buvo užtikto, ištik, ištiktos iš tikro atlikos. Matote šiuose konteineriuose Tai konteineris, kuris buvo uh, užkeltas ant nedidelio sunkvežimo ir jis buvo vežamas iš Junktinės karalystės, jame buvo įvairiausio pobūdžio atlikos, seni daiktai ir žinoma atlikos. Senos kėdės, įvairiausi kiti seni baldai. regionų komiteto pranešėja buvo Junktinės karalystės pilietė ir jinai iš karto atsiprašė, kad susidūrė būtent su problema iš sunkvežimių, kuris vyko būtent iš Anglijos. ik, ik uh, vond het de moeite om dit eens uh, te tonen, omdat uh, ja, de realiteit is altijd uh, sterker als. Taigi, tokia gyvenimo realybė. Ir aš norėjau, kad jūs čia susipažintumėte, pamatę šitas nuotraukas. Aš kalbėjausi ir su savo šalies inspektoriaus. Jie sakė, kad patenkinti komisijos pasiūlymu, bet mane, kad jį galima dar tobulinti ir sutelkti dėmesį į penkius svarbiausius dalykus, penkis svarbiausius dalykus. Visų pirma, reikėtų surinkti daugiau informacijos apie nelegalų atliekų išgabenimą. Taip pat reikėtų numatyti ir kontrolės vietoje, kai bus sudarinėjami kontrolių planai. Taip pat reikėtų atitinkamoms institucijoms tam tikrose situacijose suteikti daugiau įgaliojimų. Ir žinoma, valstybės narės turėtų geriau bendradarbiauti. Aš tekste pateikiau papildomų apibrėžimų, pakartotinis naudojimas, atlikų naudojimas e, yra pateikiamas kaip naujas apibrėžimas ir taip pat aš pasiūliau patikslinti ir kontrolių apibrėžimą. Dabar dėl pirmojo klausimo, dėl tos informacijos rinkimo ir išsamesnio domėjimosi šią temą. Audito rūmų nuomonių reikia, nuomonė reikėtų koordinuoti informacijos ir statistikos rinkimą, reikėtų e, sudarinėti tam tikras lyginamasias lenteles, reikėtų derinti veiklą tarp muitų kodekso ir pasienio kodekso. Reikėtų suderinti ir baudžiamasias nuostatas, kad jos būtų daugmaž panašios ir kad nebūtų vežiojamos atlikos iš vieno uosto į palankesnį uostą. Bet to šit transporto priemonės reikėtų tikrinti vadovaujantis tam tikrą nuspėjimą riziką ar gavus tam tikrą signalą. Be to, kontrolės planų viešinimo aspektas, paviešinimo lygmuo Kai kas mano, kad jeigu tos kontrolės bus per daug dažnos, tai e, sukčiai gali prie jų pri, priprasti ir tiesiog jos taptų ginklų jų rankose. Taigi tie planai neturėtų būti tokie prieinami, be išlygų prieinami visuomeniai, kad jais nepasinaudotų e, pažeidėjai. Galbūt reikėtų sustiprinti išorinę kokybės kontrolę, kad tie patikrinimai vykdymi valstybėse narėse taip pat būtų kartais įvertinami iš išorės. Ir ketvirtoje pakeitimų grupėje aš kalbu apie papildomus įgaliojimus kontrolieriams. Šiuo metu metu kontrolės yra vykdomos gavus tam tikrą įspėjimąjį signalą. Kai kuriuose valstybėse narėse, be kitako ir Belgijoje, sakoma, kad kontroliuoti galima bet kuriuo momentu nebūtinai gavus tam tikrų tros informacijos. Atrodo, kad kontrolės gali būti vykdomas dažniau negu yra nurodyta teisės akte. Taigi aš savo pasiūlyme nurodžiau, kad nereikėtų remtis tik tai gauta įspėjamąją informaciją. Be to, siūlau, kad reikėtų keistis informacija, kuri yra sukaupta valstybėse narėse. Tie inspektoriai, kurie dirba šį praktinį darbą, teigia, kad informacija yra keičiamasi spontaniškai. Dažniausiai, kai yra e, bendradarbiaujama su tam tikromis institucijomis arba kai pažįstami e, jų atstovai vieni su kitais. Aš manyčiau, kad tas keitimasis informacija turėtų būti nuolatinis. Ji informacija turėtų būti pateikiama kitoms šalims, įsteigus tam tikrą, įkūrus tam tikrą struktūrą. Taigi Aš e, savo pakeitimų siūlymuose suformulavau penkias gairias, kuriomis siūlau vadovautis. Dėl komitologijos įtraukimo ir dėl patikslinimo tam tikrų nuostatų. Dėl tolesnio šio klausimo svarstymo, manyčiau, reikėtų paskubėti, kadangi baigėsi mūsų kadencija ir galbūt gruodžio pirmoji savaitė būtų pati tinkamiausia, kaip galutinis terminas pateikti pakeitimų siūlymus, tuomet Strasbūrė aš susitikčiau su šešėliniais pranešėjais, o po to sausio 22-23 dieną galėtume dar kartą grįžti prie šio klausimo ir galbūt netgi balsuoti dėl jo. Aš susitiksiu ir toliau, dar ne vieną kartą su tarybos atstovais taip pat su pirmininkaujančios valstybės atstovais ir sieksiu, kad galėtume susitarti pirmojų svarstymų. Mano uždavinys e, apsispręsti dėl šio teisės akto dar mūsų kadencijos metu. Kovo mėnesį, pavyzdžiui, pirmoje plenarnėje sesijoje arba blogiausių atveju balandžio mėnesį. Karl Heinz Florence, EPP vardu. Ačiū. Iš tikrųjų, tavo pasiūlymas yra naudingas, komisija taip pat padarė viską, kas jos rankose ir todėl nereikėtų jai nieko prikišti. Tačiau kita vertus reikėtų prisiminti, kad tai yra didžiulė e, tragedija kadangi mūsų šalių inspektoriai, atstovai tiesiog prašo nesikišti, nenurodinėti pirštu, ką jiems reikėtų daryti ir kaip. Kita vertus, mes apgailestaujame, kad kai kuriuose valstybėse, be kita ko ir mano valstybėje, tokių kontrolių nepakanka. O mes, kita vertus, bijome sustiprinti tą biurokratinę naštą mums yra prikešama, kad mes per daug nurodinėjimą, o kita vertus valstybės narės pačios nesugeba tinkamai tvarkyti savo žaliavų, kurios bus reikalingos mūsų ateinančioms kartoms. Aš manau, reikėtų nurodyti daugiau vardų ir pavardžių. Mes tarsi išrinktųjų Rotary klubas, kuris apskritai uh, nenurodo jokių pavardžių. Aš manau, labiausiai apsileidusių valstybių ambasadorius tiesiog reikėtų pakviesti ir su jais pakalbėti. Mes nenorime daugiau biurokratijos, mums reikalinga daugiau demokratijos. Ir mes negalime primesti savo rinkėjų apygardoms prievolėms sudarinėti E, inspekcijų planų, programų, vien dėl to, kad tos valstybės negali atlikti savo namų darbų. Mane stebina, iš kur mes gaun, gauname tiek kantrybės, nereaguodami į mūsų pačių valstybių atitinkamų tarnybų aplaidumo. Valstybės narės turi įgyvenintas nuostatas, kurios yra priimtos bendrijos mastu. Tiesiog mūsų valstybės narės yra neveiksnios. SND vardu Liubačeva. Ačiū pirmininkė. Šitas pranešimas yra skirtas atliekų išvežimų reglamento įvertinimui. Žinoma, juo yra siekiama įvertinti tas ES pastangas, kurios yra daromos siekiant apsaugoti uh, aplinką. Atliekų išvežimas, apskritai pervežimas yra nepakankamai reguliuojamas procesas. Išvežama apie 25 procentus atliekų ir tas atliekų kiekis yra per didelis, jeigu vadovautumėmės dabartinėmis teisės nuostatomis. Atlikos, kaip ten bebūtų, yra antrinė žaliava ir jeigu yra kokiu nors pažeidimu, tai toks išvežimas apskritai niekam nėra naudingas. Reikėtų įvertinti ir tokio išvežimo poveikį visuomenės sveikatai. Akivaizdu, kad dabartiniai nei teisės aktai neišsprendžia visų problemų, su kuriomis susidurėme dėl to, kad atlikos tiesiog yra išvežamos. Valstybėse narėse, žinoma, yra situacija skirtinga ir būtent dėl tos priežasties yra reikalingas šio reglamento pakeitimas. Reikėtų numatyti papildomus reikalavimus taikomus atliekų išvežimui į kitas ES valstybės ir iš ES valstybių į trečiasias šalis. Kalbant konkrečiai apie pakeitimus ir komisijos pasiūlymą, reikėtų sutikti su pranešėju ir pritarti jo pasiūlymais mams. Kadangi pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, kokios yra procedūros, tai turėtų padaryti inspekcijos ir taip pat reikėtų labiau stebėti, kuria kryptimi išvežamos atlikos. Taip pat reikalinga pateikti informaciją visuomeniai ypač tais atvejais, jeigu yra susidurime su kokiais nors pažeidimais. Visuomenė reikia informuoti tokiais atvejais. Aš manau, šitas pasiūlymas yra labai geras. Bet to norėčiau pasiūlyti komisijai priimti deleguotą teisės aktą dėl informacijos keitimosi elektroninėmis priemonėmis. Žinoma, daug kas mūsų, iš mūsų abejoja dėl deleguotų teisės aktų prieimimo komisijos vardu. Bet reikėtų prisiminti, kad valstybės narės visų pirma turi vykdyti savo įsipareigojimus ir būtent tuos įsipareigojimus reikėtų tinkamai derinti su komisijos primamais deleguotais teisės aktais. Komisijos pasiūlymas, mano manimu, yra geros kokybės ir pasiūlymai, pakeitimų siūlymai galėtų patikslinti tikslus. Tikslai turėtų būti labai aiškiai suformuluoti, siejant juos su aplinkos apsauga. Taip pat reikėtų tiksliau nurodyti atsakomybių ribas tarp valstybių narių atsakingų institucijų. Ir dėl tos priežasties mes sutinkame su siūlymu keisti šitą reglamentą ir su siūlymu daryti tam tikrus pakeitimus. Um... Panas Gerbrandi, ačiū. Uh, pirmininkė Mes visi žinome Soprano e, serialą ir kai paklausė Tonio Soprano, ką jisai veikia, jisai pasakė, kad jisai yra atlikų tvarkymo konsultantas. Ir e, šį atlikų tvarkymas tampa vis profesionalesnis. Tačiau jei pažvelgsite į komisijos dokumentą, pamatysite, kad maždaug 25 procentai visų atliekų vežimų yra atliekami neteisėtai. Ir nepaisant to, kad Tonių Soprano vaidinės aktorius e, mirė prieš kelias mėnesius, tokių Tonių Soprano ES yra nemažai ir su jais turime kovoti dėl kelių priežasčių. Bet pirmiausia, norėčiau padėkoti Bartui Stasui už puikų pranešimą ir dėkoju komisijai už jų taip pat labai aukštos kokybės darbą. Tai yra tas rytis, kur mums visiems yra akivaizdu, kad mums reikia sprendimų ieškotojų kuo skubiau, mums reikia kuo skubiau parengti naujus, geresnius teisės aktus. Todėl aš visiškai pritariu Bartos Taso ambicingam tvarkarašiui. Ir jisai nori, kad mes susitartume dėl šių dokumentų dar uh, prieš rinkimus, kurie vyks kitais metais. Mano galva, svarbiausia elementai yra to, tokie tai mes ne tik prarandame nemažai, uh, nema, uh, pra, nemažai prarandame dėl neteisėtų vežimų, bet ir negalime pasinaudoti ištekliais, kurie mums patiems gali būti labai reikalingi. Todėl turime padaryti viską, kad uh, visos vertingos medžiagos būtų tinkamai panaudotos. Pritariu ir tam, ką Bartas sakė apie tai, jog reikia susijęti. Uh, atliekų vežimo direktyvą su, su kitų dokumentų. Ir dėl elektros elektronikos atliekų, su elektros ir elektros atliekų, elektronikos atliekų direktyva. Toliau patikrinimai. Patikrinimų metu buvo nustatyta, kad 80 procentų įmonių netitiko taikomų reikalavimų, tuomet, kai patikrinimai buvo atliekami būtent pačiose įmonėse. Toliau patikrų planų viešinimas. Aš pritariu ponui uh, Florence. Ir manau, kad iš tikrųjų turėtume vengti per nelik didelės biurokratijos. Tačiau man yra tekę bendrauti su keliais uh, inspektoriais ir būtent jie labiausiai nukentėtų nuo papildomos biurokratijos, nes būtent jie turėtų skelbti tuos patikrų planus. Tačiau jiems reikia visuomenės paramos kovoje su neteisėtų atliekų vežimu. Todėl čia nereikia bijoti papildomos biurokratinės naštos. Nes Aš nenoriu kartoti to, ką sakė Bartas Tas ir komisija ir kiti kolegos. Tiesiog apsiribosiu keliom, e, dviejomis pastabomis, ponė pirmininkė. Asmenų, kurie e, perspėja apie galimus pažeidimus situaciją. Atliekų tvarkymo rinka yra labai sudėtinga, labai keista. Ir todėl aš norėčiau paprašyti komisijos, kad jie užtikrintų tinkamą tokių informatorių apsaugą, kad jiems būtų ta, sutektos tam tikros garantijos. Ir paskutinė pastaba. Ir Inspektoriai man pasakoja apie tai, kad labai dažnai atsiskaitoma yra už paslaugas tiesiog grinais pinigais. Kai kuriuose šalyse nu, tokios operacijos grinais yra uždraustos, tačiau Niderlanduose jos yra leist, leistinos. Todėl kontrolę vykdyti labai sunku. Be to tokia sistema sudaro labai palankęs sąlygas neteisėtam atliekų vežimui Labai paprasta viską yra nuslėpti tokiu atveju. Ir gal čia komisija taip pat galėtų pasvarstyti, kaip galima būtų šią problemą spręsti. Gal ES turėtų pabandyti įtikinti valstybės narės uždrausti tokias, tokius atsiskaitimus grinais. Dėkuoju, pinirininkė. Ana Rosbach. Ana Rosbach. Dėkuoju. Mes pritarėme pranešimui ir komisijos pasiūlymų iš tikrųjų teisės aktus reglamentuojančių šią sritį reikia keisti ir mūsų manimų komisijos pasiūlymas yra tinkamas. Šiame pasiūlyme yra ir tam tikrų silpnų vietų, ypač ten, kur kalbama apie teisės akto įgyvendinimą ir kur kalbama apie didžiulius skirtumus valstybėse narėse įgyvendinant teisės nuostatas labai svarbu priimti griežtas nuostatas neregistruotiems pervežimams kontroliuoti ir sekti. Nereikėtų atliekų įvertinti kaip e, daikto, kurio reikėtų atsikratyti. Tai yra žaliava, žaliava, kurios nereikėtų siekti išvežti į kitas valstybės. Labai svarbu atsižvelgti į tai, kad žaliavos labai svarbios mūsų energetikos e, pramoniai ir taip pat labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų padaryta žala gamtai. Taigi visi šie pasiūlymai, kurie buvo suformuluoti, reglamentuoti griežčiau šitą sritį, yra priimtini. Be to, reikia nepamiršti subsidiarumo principo ir nesuteikti komisijai daugiau įgaliojimų, negu yra reikalinga. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų pranešimo projekto tekstą ir aš tikiuosi, kad ateityje mes išspręsime sėkmingai šią labai sudėtingą klausimą. Na, dėkoju ir dabar pabaigai pranešėjas, ponas Tas. Thank you. Labai ačiū. Ponas Kaprandi uždavė klausimą, keletą klausimų komisijai. Norėtume išklausyti komisijos atsakymų. Matau, kad mano pasiūlymui išreiškite paramą. Ponas Florence minėjo gėdymo idėją akiv... aišku, kad nėra niekas akivaizdžiai įvardinta, tačiau manau, kad su šešėliniais pranešėjais mes turėtume susitikti ir parengti sąrašą tokių valstybių narių, kurios nesilaiko reikalavimų. Labai gera mintis. Tada galėtume parašyti laišką nuolatiniams šių šalių atstovybėms, kad pasiaiškintų. Tai galime padaryti pagal teisės aktų reikalavimus. Tai būtų kaip e, aliarmo signalas toms valstybėms narėms. Manau, nebloga mintis. Dėkoju ponui Florence už tai, kad iškėlėte šitą mintį. Dėl kitų komentarų. Manau, kad reiktų geriau susikoncentruoti e, siekiant bendradarbiavimo tarp valstybių narių inspekcijų. Ir ponas Vrandis sakė, kad pačios tikrinimo tarnybos nori artimiau bendradarbiauti ir daugiau atskleisti informacijos, nes tai padeda joms efektyviau dirbti, nes to prašo būtent pačios e, tikrinimo institucijos. Galbūt tiek pasakysiu ir galbūt komisija galėtų atsakyti į klausimus, kurie buvo jiems skirti. Komisija, prašau. Uh, uh, Prieš atsakydamas į konkrečius klausimus, norėčiau keletą žodžių tarti apie patį pranešimą. Džiugu, kad pranešimo projekte yra paremti esminiai mūsų pasiūlymo elementai – Mes nesileisime į detalės apie tai, kokie reikalavimai bus taikomi planuojamams, e, planuojamams patikrinimams. Mes nustatysime minimalius reikalavimus, jie bus subalansuoti ir mes manome, kad tokie e, reikalavimai turi būti papildyti privalomais elementais, kurie negali būti pasirenkami. Mes manome, kad tai yra svarbu. Ir tai yra atspindėta šiame pranešime. Taip pat labai sveikiname tai, jog a, sutinkate, jog planai turi būti viešinami. A, tai bus daroma dėl tų pačių priežasčių, kurias paminėjo pranešėjas. Kalbant apie gėdymą. Poveikio įvertinime prie šio pasiūlymo rasite daug informacijos apie Europos gerą praktiką, Jungtinėje karalystėje, Belgijoje, Niderlanduose. Ten yra įvairūs patikrinimo elementai ir patikrinimo planavimo elementai ir remdamiesi tomis geromis praktikomis jūs galite pasidaryti išvadas ir parengti planus kitose valstybėse narėse. Galbūt norėsite pasižiūrėti šitą gerą praktiką. Kalbant apie konkrečius klausimus, baiminuosi, kad turėsime detal, detaliau panalizuoti juos. Dėl pranešėjų, nežinau, ar tinka tai taikyti atliekų vežimo reglamentui. Apie e, sandorius grinaisiais mes taip pat turėsime pamastyti ir e, vėliau pateikti jums atsakymus iš šios klausimus, kaip mes galėtume spręsti šitos aspektus. Nebus tai lengva e, šiame teisės akte atspindėti. Ačiū. Vielen Dank, damit sind wir am Ende. Dėkuoju. Baigiame diskusijas iki gruodžio 3-12 valandos galite pateikti savo pakeitimus. Sausio 22-23 balsuosime dėl šio pranešimą, o plenarnėje sesijoje tikimės pranešimą svarstyti plenarnėje sesijoje balandžio mėnesį. Šeštasis darbo tvarkės klausimas. Bandau akimis salėje surasti pranešėją šio klausimo. Taigi Europos vaistų agentūrai mokėtinos farmakologinio būdimo veiklos rinkliavos. Linda McKevin yra pranešėja ir gaus pirmoji žodį. Prašau, Linda. Um, thank you, Chair. Sorry for being... Ačiū, ponė pirmininkė, atsiprašau, kad buvau išėjus iš salės trumpam. Šiuo metu vyksta tiek daug darbų, sprendžiama tiek daug problemų dėl įvairiausių teisės aktų, tai užtat tenka palakstyti truputėlį. Taigi, kolegos, šiandien mes kalbėsime apie pakeitimus, kurie yra pateikti dokumentų dėl farmakologinio budrumo rinkliavų. Man buvo pasakyta, kad uh, Komisija iš ankstumas perspėjo, kad šis dokumentas bus patvirtintas labai greitai, tačiau parlamente buvo pateiktas net šimtas pakeitimų, taigi reiškia, kad diskusijos gali šiek tiek užtrūkti, ypač atsižvengite tai, kad darybos taryboje yra gan sudėtingos. Kolegos, aš šiandien norėčiau paprašyti kolegų paaiškinti kai kuriuos pakeitimus, dėja tų pakeitimų autorių salėje nematau, tai reiškia, kad turėsime jiems laiškelį parašyti. Ir e, tiesą sakant, esu nusivylus, kad kai kurių iš pakeitimų autorių čia nematau. Jie patikė pakeitimus. Ir kai kurie pakeitimai akivaizdžiai rodo, jog jie nesupranta, kam yra skirtas šis teisės aktas. Gerai, pradėkime nuo homeopatinių ir žolinių preparatų. Nemažai pakeitimų yra skirta būtent šiems vaistams. Siūloma yra sumažinti jiems taikomą e, rinkliavą, gal net apskritai jūs atleisti nuo apmokestinimo. Ir taip pat aš norėčiau, kad komisija čia paaiškintų šio teisės akto taikymo sritį ir paskirti. Šis teisės aktas apima tik tai homeopatinius ir vaistinius vaistus, kuriems yra išduoti leidimai. Tai nėra registruoti vaistai. Kitaip tariant, mes kalbame apie vaistus. kuriuo atžvilgiu įmonės vykdo visą apimtimi leidimo gavimo procedūrą ir vaistai ir preparatai skirti e, savijautai gerinti nepatenka į šio dokumento taikymo sritį. Norėjau tiesiog, kad kolegos tą suprastų. Toliau registruoti homeopatiniai vaistai. Yra trys rinkliavos. Tai yra, tai yra rinkliava už centrinė periodiškai, at, už periodiškai atnaujinamus saugumo protokolus, nes uh, kartais to paprašo farmacijos įmonės. Toliau rinklava už poregistracinį saugumo vertinimą ir yra vienodo dydžio numatytas mokestis. Kai kas nori, kad visose šiuose rinkliavų kategorijose skaičiai būtų sumažinti, um, rinkliavos taikomos homeopatiniams vaistams būtų sumažintos. Ir jei prašoma yra atnaujinti saugumo protokolą taikomą kokiam nors žoliniam preparatui, tuomet, aš manau, vis tiek reikia sumokėti mokestį, nes tie žoliniai preparatai nėra šiaip savo kažkokie saldainiai, tai juose yra veikliųjų medžiagų. Ir jeigu reikia atlikti tyrimą arba jeigu reikia parengti atnaujintą saugumo protokolą šių vaistų atžvilgių, tuomet aš manau, farmacijos e, įmonės, preparatų gamintojų turėtų sumokėti mokestį. 40-41 pakeitimai tenai siūloma apskritai netaikyti da, mokesčio periodišk, už periodiškai atnaujinamus saugumo protokolus šiems vaistams, o kitas pakeitimas apskritai siūlo netaikyti jokių mokesčių šiems preparatams. Aš norėčiau, kad komisija pakomentuotų šį klausimą. Toliau keliose pakeitimuose siūloma yra netakyti mokesčio tiems kompetiniams vaistams, kurie turi leidimą ir netakyti metinio mokesčio. Arba apskritai netakyti jokių mokesčių. Ir aš norėčiau paklausti komisijos, ką jie mano apie šios pasiūlymus. Ar jie pakankamai pagristi? Aš suprantu. Uh, Kolego argumentai, ko gero, būtų tokie, kad tie homeopatiniai žoliniai vaistai kur kas rečiau siunčia farmakologinio budrumo signalus, bet čia reikėtų dar pasiglinti tą klausimą. Dabar toliau generiniai vaistai. Generiniams vaistams yra taikomi lengvesni reikalavimai. Saugumo protokolai yra atnaujinami tik taip pateikus atitinkamą prašymą. Ir komisija jau pasiūlė 25 procentais sumažinti metinį mokestį taikomą e, generiniams vaistams. Aš norėčiau, kad būtų taikoma, taikomas e, šimtaprocentinis mokestis. Pone Rivazė ir pone Vangberint e, man pritarė Jei manoma, kad generinius vaistus rečiau reikės registruoti saugykloje. Ir taip pat mes siūlome pakei, e, nustatyti mokestį ne pagal pakuotės dydį, bet pagal veikliųjų medžiagų kiekį. Ir generiniai vaistai bus pigesni e, e, saugyklai. Ir taip pat ma, siūlome sumažinti e, rinkliavas kai kurioms kitoms kategorijoms. Kai mes dėrėjomės dėl farmakologinio budrumo dokumentų, tuomet Europos vaistų agentūrai buvo suteiktos uh, E, farmakologinio budrumo užduotis. Tai reiškia, kad įmonės neturės jo atlikti. Ir tuomet buvo siekiama užtikrinti, kad Europos vaistų agentūra stebėtų tik tai e, labai populiarius vaistus. Ir tuose vaistuose labai daug yra generinių e, medžiagų. Ir todėl skaičiuoti jie, šiems vaistams skirtą metinę rinkliavą bus labai sunku. Ypač tuo atveju, kai tokių vaistų rinkoje yra labai daug. Kai kurie kolegos siūlo įvesti naują e, rinkliavą, kuri būtų taikoma visiems produktams, kuriais prekiavome daugiau nei dešimt metų. Taip yra dėl to, kad e, inovacinius vaistus, naujoviškus vaistus kuriančios įmonės mano, kad e, jos yra diskriminuojamos. Įdomu būtų išgirsti, ką komisija apie tai mano. Ar tai įmanom bus įgyvendinti. Kai kurie kolegos e, siūlo atleisti nuo mokesčių įmonės, kurios išgyvena sunkumus. Man asmeniškai atrodo, kad gyvendinti tokią nuostatą bus labai sunku, nes visiškai neaišku, kaip Europos vaisto agentūra spręs, ar įmonė išgyvena kokius sunkumus ar ne. Ir tie patys asmenys, kurie pateikė šį pakeitimą, taip pat pateikė dar vieną, kuriame kalbame apie būtinybę mažinti administracinę naštą, biurokratinę naštą. Kolegos, nepamirškime, juk mums reikia surinkti tam tikrą pinigų sumą tam, kad galėtume sumokėti už visas šias užduotis. Ir šių užduočių šiandien yra daugiau ir todėl mums reikia kažkokius skaičius didinti. Juk turėsime ir domenų bazę ir reguliariai atnaujinamas protokolus. Visi šie dalykai yra įtraukti į teisės aktą ir mes priskirime šias užduotis Europos vaisto agentūrai. Taigi, norėčiau, kad komisija geriau paaiškintų ką jie mano apie mūsų pakeitimus, ką jie mano apie siūlomus mokesčio um, mažinimus. Kolegos dėja neatvyko į posėdį, negali paaiškinti, kodėl pateikė savo pakeitimus. Mm, dėl to galime tik apgailėstauti. Toliau, mokėjimai valstybėms narėjams. Kai kas pateikė pakeitimus, kuriuose kalbama apie tai, kad uh, ko pranešėjams reikėtų taip pat uh, skirti dalį surinktų. Uh, surinktos rinkliavos ir ką komisija apie tai mano ir kiek galima būtų skirti tokiems kopranešėjams. Ko ir kartais e, pranešėjams ir kopranešėjams e, e, atitenkanti suma yra tokia didelė, kad mažai kas lieka Europos vaistų agentūrai. Ir todėl aš norėčiau paprašyti komisijos paaiškinti, kokį vaidmenį atlieka Europos vaistų agentūra išduod, e, rengiant periodiškai atnaujinamus saugumo protokolus ir atliekant tai vadinamasias pas procedūras. Toliau e, perdavimo e, svarstymui rinkliavos. Čia kolegos mano, kad tos to rinkliavos dydis nėra pakankamas. Aš girdėjau įvairiausius skaičius, pavyzdžiui, Niderlandai pateikė sumą, kur yra dide, dvigubai didesnė nei Junktinės karalystės siūlomos skaičius. Todėl aš norėčiau paklausti čia komisijos, gal jį galėtų pakomentuoti, ką jie mano apie įvairių valstybių narių taikomą perdavimų svarstymai mokesčius. Pone Vangberint taip pat nori, kad įmonės pateikinėtų labai išsames e, sąskaitas tam, kad e, mes gautume labai aiškiai informacija apie tai, kas už ką ima pinigus ir kiek konkrečiai. Tačiau perdavimo svarstymui atveju bus labai sunku yra tai įgyvendinti. Ir jei mes Panašu, kad mes tiesiog turėsime labai daug popierizmo ir, ir nežinau, ar tai iš tikrųjų padidins skaidrumą. Problema yra ta, kad, kad labai dažnai mažiausias sąnadas e, turi įmonė, turi įmonės dirbančios net, nebūtinai tose šalyse, kur e, darbo jėga yra pigiausia, kaip tik dažnai yra atvirkščiai. Ir gal vėlgi komisija galėtų pakomentuoti tai šį dalyką. Uh, Toliau, keli kolegos pateikė pakeitimus, kuriuose kalbama apie e, skatinamasias priemonės, kurios būtų taikomos tam, kad būtų iš naujo peržiūrėti. Ta, saugumo protokolai. Ir kai kurios valstybės narės e, nenori pažintis to darbo dėl to, kad e, jau yra patyrusios skandalus dėl jų e, vaistų saugumo priežiūros įstaigų. Praeitą kartą, kai kalbėjome, Aš sakiau, kad mes nenorime atsidurti situacijoje, kai tos šalis, kurios perdoda svarstymui e, vaistus, e, tris kartus pagalvojo, reikia to daryti ar, ar ne, nes tokiu e, atveju kiltų grėsmė saugumui. Pone Van Berent pateikė pakeitimą šiuo klausimu. Ir jie rašo, kad valstybė narė turėtų prisidėti finansiškai prie perdavimo svarstymo išlaidų, kai ta, e, tas perdavimas svarstyti perda, nėra visiškai būtinas. Be to, e, e, kolegės pranešime yra pasakyti, kad ko pranešėjas ir pranešėjas neturėtų būti iš tos šalies, kuri perdoda svarstymui dokumentą. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad tai nėra praktiška nuostata, nes tos šalis, kurios perdoda dokumentų vaistų svarstymui, dažniausiai turi daugiausiai informacijos apie tą vaistą. Ir aš manau, kad tos valstybės narės, kurios perduoda svarstymui kokį nors nors vaistų, turėtų turėti teisę gauti pusę uh, mokesčio, pusę rinkliavos, kuri yra surinkama už tą uh, svarstymą, papildomą analizę. Ir man šios sektoriaus e, atstovai pasakė, kad pernelik yra piknaudžiaujama įvairiais mokesčiais, per to, kad sudėtinga yra sudėtinga. Toliau, baudos toms įmonėms, kurios e, e, teigia esančios mažos ir vidutinės įmonės. Komisija nori, kad jie mokėtų 20, 10 procentų mokestį, jei aptinkama, kad tos įmonės nėra mažos ir vidutinės, kolegos siūlo didesnius skaičius. Aš žinau, kad REACH direktyvoje yra jau numatyta panašių bausmių. Ir man yra žinoma apie atvejus, kai įmonės uh, kreipėsi į teisininkus, kad išteiškintų, ar jos gali būti kvalifikuotos kaip mažos vietinės įmonės ar ne. Ir pato paaiškėjo, kad jų priimtas sprendimas visiškai neteisingas. Tik aš nežinau, ką reikėtų daryti šiuo atveju, rengiant šį dokumentą. Gal komisija galėtų mums ką nors patarti. Bet to norėčiau, kad komisija pakomentuotų kitus pakeitimus, nes yra nemažai nemažai pakeitimų, kurie akivaizdžiai atspindi kai kurių naujoviškų farmacijos įmonių naujoviškų įmonių pažiūros ir, po, ir nuomonę. Tai yra 78, 79, 80 pakeitimai. Ir jie yra susijęs su Europos vaistų agentūros pareiga e, skelbti tam tikrą informaciją. Ir ponios Grostet nėra salėje, bet ji pateikė 102 pakeitimą ir gal jos kolegė galėtų paaiškinti, kam yra skirtas šis pakeitimas. Nes kolegė siūlo iš dalies mokėti už papildomus svarstymus iš ES biudžetą. Man labai aišku iš tikrųjų, ką jį nori pasakyti tuo pakeitimu ir kaip e, jisai atitiktų bendrą mūsų mąstymą. Nes jeigu mes dabar labai e, atidžiai nagrinėsime, kiek kainuoja tas papildomas svarstymas, kas už tai turi mokėti ir po to pagalė, galų gale pasakysime, a, gal už viskas mes sumokėsime iš Europos Sąjungos biudžeto, biudžeto, tai man tada nesuprantam apsidai, ką mes dirbame. Taigi gal ponia Grostet galėtų paaiškinti kam yra skirtas tas pakeitimas. Taigi, kolegos, pakeitimų turime daugiau nei šimtą ir aš tikiuosi, kad bendraudami su komisija ir tarpusavė mes galėsime surasti tinkamą sustarimą dėl rinkliavų, kurios būtų sąžingos ir teisingos tiek e, e, įmonių, tiek Europos vaisto agentūros atžvilgių. Bet nepamirškime, jog svarbiausias mums rūpimas dalykas tai yra vaistų saugumas ir negalime e, sukelti jam jokios grėsmės. Dėkoju, Linda. Pradėsime diskusijas. Prieš to Dagmar Rotberent, mūsų kontaktinis asmuo su Ema. Norėčiau kai ką pakomentuoti. Ir norėčiau kai ką išsiaiškinti iš šio pranešimo. Vienas principinis klausimas. Linda minėjo ponios Krostet pakeitimą 102. Aš neperskaičiau jo taip, kad e, tai turi būti e, finansuojama iš finansavimo, e, iš, iš ES biudžeto. E, e, Vietoj to tai turi būti finansuojama iš valstybių narių biudžeto. Aš manau, kad farmakologinio e, budrumo kaštai, kaštus turi padengti įmonės. vaistų inspekcijos agentūros turi būti. Reikėtų labai anksti įsiklausyti į signalus, galbūt klausimo svarstymas, pasvo perdavimas apskritai ir neįvyks, O dabar situacija yra tokia, kokia yra. Būtent valstybės per pastruosius dešimt metų netliko tinkamai savo pareigų. Tiesiog nesukaupė tinkamai ir nesusijėjo turimų duomenų, duomenų bankuose. Aš ilgai galvojau, ar mes teiksime kokią nors pirmenybę e, pramoniai, Aš manyčiau, kad visuomenės sveikata yra tik tai valstybės problema. Norėčiau grįžti prie klausimo, kurį iškėlė Linda. Arba mes, ar mes iš tikrųjų neįsime paskatinti nacionalinės agentūras pačias finansuoti save. Žinoma, labai svarbu tada būtų išsiaiškinti, kokia suma bus reikalinga ir kaip tos, tos rinkliavų sumos būtų atskirtos. Valstybės narės jau keletą mėnesių vadovaujant Niderlandams ir kitoms valstybėms siekia, kad e, EMA gautų kuo daugiau lėšų ES biudžeto, o kitos valstybės galėtų naudoti savo mažais nacionaliniais biudžetais. Aš nematau jokios pridinės vertės palyginime. Aš e, atsiž... E, pažiūrėsiu dabar į praeitį. Pasižiūrėkime į pranešėjų pra... pranešimų kokybę apie vaistų e, leidimus, ne apie pranešimus, kalbu ne apie pranešimus apie farmakologinį budrumą. Kai pasižiūrime į tą kokybę, tai ji smarkiai skiriasi. Ir vargu ar EMA, Europos vaistų agentūra, e, būtų pakankamai drasi pasakyti, kad šitie pranešimai yra labai geri. Yra E, tokių pranešimų, kurių e, negalime naudoti, juos reikia perdirbinėti. Tačiau kai kurie pranešimai yra e, naudo, parašyti netgi tokia kalba, kuria, kurią naudoja tik tais EMA. Kodėl mes turėtume mokėti už EMOS prastos kokybės pranešimus? Kai kurios valstybės narės tikrai um, nori gražos už tai. Ir mes turėtume padaryti spaudimą nacionalinių agentūrų asociacijai, kaip ji save vadina. Tai yra e, suinteresuotų varlių prūdas, atsiprašau už tokį pasisakymą. Aš e, m, manau, e, kad negalima prašyti, kad valdyba, kurio, e, to, tos, tos asociacijos valdyba galėtų e, nuspręsti dėl rinkliavų dydžio tam, kad galėtų finansuoti savo pačių veiklą. Mes turėtume paminėti valstybės narės, kurios e, rengia įvairius e, e, pranešimus dėl tam tikrų medžiagų, pavyzdžiui, tam tikrų sulčių, sudėtinių medžiagų poveiki, poveikis organizmui. Žinome, kad šitie, šitos sudėmosios dalys kartais gali būti kenksmingos e, žmogaus sveikatai. Tai ką tada galime pasakyti Emai? Ema šiuo atveju neprisima jokios atsakomybės. Negalima e, garantuoti to, kad e, siuntimas tuo pačiu metu garantuotų pajamas pranešėjams. Taip pat kalbėjome apie pajamas iš prak. Ką tai reiškia? E, galbūt valstybė narė pasiūs signalą, kad pranešėjas mums, e, jai nepadeda. Ir Ar mes galime pasakyti, kad valstybė narė, kuri e, pateikia kreipimąsi, negali būti pranešėja? Turime tai labai aiškiai pasakyti, nes tada valstybė, e, ar galime pasakyti, kad valstybė narė bendradarbiaus ir nepateiks mums reikiamų duomenų, tikrai taip nebus. Dabar dėl e, rinkliavų už e, pranešimus. E, Linda tai minėjo savo e, pranešime. Mes turime pažiūrėti, ką iš to gauna valstybės narės. Aš e, negaliu uh, dar, uh, sakyti, kad tam tikras rytis, tam tikra dalis tos rinkliavos uh, skiriama valstybėms narėms, ta, uh, tačiau jos turi pasakyti, ką jos padarė už tą rinkliavą, už tą dalį. Ir tai turi būti padaryta uh, visiems suprantama kalba Kai pranešimas yra pateikiamas, tai EMA dar keturias savaitės turi dirbti ties tokiu gautų pranešimu, tai yra laiko švaistimas. Mes žinome, kad e, kai kurios valstybės narės šiuo metu yra linkusios labai daug imti, nelabai daug duoti. Ir žinome, kad EMA e, dabar tiesiog e, e, gauna finansavimą iš ES biudžeto ir ES biudžeta, biudžetas yra kaip ta melžiama karvė šioje srityje. Dabar dėl to klausimo, kuris susijęs su mano pakeitimais, kuriuos minėjo Linda. Aš sutinku dėl generinių vaistų. Taip, ateityje <clears throat> dėl jų bus rengiami pranešimai. Žinome, kad uh, tokių generinių vaistų rinkoje yra labai daug ir siunčiama labai daug signalų ir žinome, kad kai kurių jų um, patentinis laikotarpis yra pasibaigęs ir šio klausimo sutinku su Linda. Ir aš pateikiau savo papildomus pakeitimus ir manau, kad mano pakeitimai galėtų padaryti pokytį. Aš žinau, kad Emai reikia pinigų šiam darbui atlikti, todėl aš tikrai nekvesionuoju metinio mokesčio. Aš manau, kad mes galėtume pasižiūrėti, kiek jo, jie darbo nuveikiau šitą mokestį. Ir turime užtikrinti, kad pramonė būtų išlaisvinta nuo papildomų pareigų. Pone Paranova ir kiti pateikė gerų pakeitimų. Mes turime užtikrinti, kad valstybės narės neimtų rinkliavos antrą kartą, kad e, pramonė neturėtų mokėti du kartus už Europinę sistemą ir už valstybės narės sistemą, kuri dar nėra aiški ir nėra aišku, kaip, ta, kaip tai bus išspręsta. Taigi, yra dar tam tikrų techninių aspektų, e, kuriais aš norėčiau nuimti nuo agentūros administracinę naštą. Mes E, norime užtikrinti, kad e, e, pramonė, kai moka rinkliavas už tam tikrą sistemą, gautų naudą dėl to. Ir tai susijęs su 76 straips, 76 straipsnių ir 11, 11 straipsnių 6 dalimi. Mes turime labai aiškiai pasakyti, kad mes galime įvesti <clears throat> sistemą dėl metinio vienkartinio mokesčio tada, kai bus įdėkta sistema, ir po to jau bus praėję šeši mėnesiai. Dėl 111 e, straipsnio, dėl rinkliavos e, vaistams, kurie jau yra įsigalėję, mes žinome, kad dėl 80 procentų niekada nėra rengiamas pranešimas ir jeigu mes kalbėsime apie uh, tam tikras paslaugas, tai šitas vienkartinis mokestis gali būti smulkioms įmonėms didžiulė našta ir tai yra neprimtina. Ačiū. Dėkuoju Dagmar Rotbėrant. Šešėlinė pranešėjai dabar kalbės, Ajūzų pirmiausia, o po to Parvanova, Alde, frakcijos vardu. Ajūzų. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėti pranešėjai kuri įdėjo labai daug darbo rengdama šį pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti kolegijai Rotbėrint už pateiktą papildomą informaciją. Šitas konkretus pasiūlymas tiesiog paskatino mane kartu su kolegė Parvanova suformuluoti keletą pakeitimo siūlymų, patiksinat kai kurias nuostatas. Labai svarbu, kad rinkliavų sistema būtų aiški, veiksminga ir kad būtų aišku, kas už ką gavo rinkliavų sumas ir kokie įgaliojimai tenka valstybėms narėms. Be to aš manau, kad ir pranešėja ir teisingai siūlo atlygį, proporcingą atlygį visoms dalyvaujančioms šalims. Agentūra turi dirbti, jai patikėtą darbą ir jai turi būti už tai atlyginama. Dėl generinių vaistų iš tikrųjų 20 procentų galima sumažinti rinkliavos dydį skaičiuojant nuo maksimalaus rinkliavos dydžio. Šešėliniai pranešėjai ir pagrindiniai pranešėjai, manau, galės dar diskutuoti šiuo klausimu. Dabar žodis kolegai Parvanova, o pato Jana Kudakis. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Lindai ir kolegoms už bendradarbiavimą aptariant šitą klausimą. Šitas klausimas yra labai svarbus siekiant įdėkti aiškę ir skaidrę rinkliavų sistemą, kuri užtikrins farmakologinio bundrumo veiklą. Ir tai yra labai svarbu rinkos leidimų, rinkodaros leidimų, leidimų savininkams ir labai svarbu, kad nebūtų du kartus įmama rinkliava už tą pačią veiklą. Medicinos e, vaistų, vaistų įregistravimo bendra sistema turėtų būti įdėkta skaidriai. Aš pritariu Lindos pasiūlymui dėl to, kad rinkliava turėtų būti rinkle, renkama pagal uh, vaisto veiklėje medžiagą ir tai išspręstų problemas, kurios iškyla dėl to, kad vaistinės medžiagos yra pateikiamos įvairia forma. Taip pat pritariu siūlymams dėl ataskaitų tam tikrais E, periodais tam tikro dažnumu ir taip pat siūlau, kad nebūtų reikalaujama papildomo mokslinio tyrimo ir jo išvadų. Tam tikros veiklos medžiagos e, saugumo aspektai turėtų būti įvedinami e, taip, kad nekiltų daugiau papildomo darbo agentūrai ir taip pat reikėtų numatyti rinklavą dėl papildomo vertinimo, jos dalį įtraukti ją į bendrą rinkliavos dydį, kuris yra taikomas vienerių metų laikotarpiui. Taip pat pritariu siūlymui neapmokestinti dar kartą tų vaistų, kurie yra mm, e, pardavinėjami rinkoje jau dešimt metų šitos e, rinkliavos, kurios būtų skiriamos EMAI. Mūsų manimų čia reikėtų daug daugiau skaidrumo. EMA atliko, e, atlieka tuos pirminius e, vertinimus ir tie vertinimai turėtų būti pateikiami, informacija pateikiama turi būti ir parlamentui, ir komisijai, ir valstybėms narėms. Komisija turėtų paskelbti gairias, kaip reikėtų vykdyti savi regla, deklaravimo veiklą ir atitinkamai reikėtų pakeisti 75 straipsnį. Visi pakeitimai susiję su sumomis turėtų būti pagrysti tomis išlaidomis, kurios tenka agentūrai arba valstybėms narėms ir reikėtų uh, Nu, taikyti 9 straipsnį ir 50 straipsnį ketvirtąją dalį. Labai svarbu dėti bendrų pastangų mums, bendradarbiaujant su komisija ir aš manyčiau, kad reikėtų laikytis pagrindinio paprastumo ir skaidrumo kriterijos priimant šitą teisės aktą. Aš esu nusiteikus toliau bendradarbiauti su Linda ir manau, kad mums pareng, pavyks parengti griežtą poziciją iki plenarnės sesijos. Marina Jana Kudakis. Ačiū. Atvėrėme Pandoros skrynę. Nesuklysiu taip sakydama. Sutinku su visais, kurie sakė, kad komisijai reikia užduoti klausimus. Turime tai įsiaiškinti. Tačiau vienas iš svarbių jau minėtų dalykų privertė mane vėl susimastyti. Tai, kad e, pranešėjai yra ne iš valstybių narių, aš e, sutikau su e, tuo pakeitimu ir taip pat buvo pasakyta, kad jie turi dalintis informaciją ir taip, taip pat su tuo sutinku, tačiau tai turi kainuoti. Ir mes turime turėti tai omenyje, kad tai būtų kaž, kažkaip įkainota. Taip pat buvo iškeltas klausimas, kiek e, atsakomybės turi valstybės narės ir kiek atsakomybės turi farmacijos sektorius. Manau, kad e, neturėtume visko kaltinti tik pramonės. E, mes galbūt aš, aš nesu šimtų procentų tikra, kaip mes galime tikėtis iš valstybės narės, kad jinai šimtų procentų e, stebės rinką ir viską kontroliuos. Dabar tie pakeitimai susiję su uh, sunkia veikla, jie buvo labai įdomus ir aš suprantu, kodėl jie buvo padaryti. Šitos uh, valstybės narės išgyvena sunkius laikotarpius ir stengiasi apsaugoti savo pramonę. Tačiau taip pat turime kitų klausimų, kuriuos reikia sakyti. Aš e, linkiu sėkmės Lindai e, siekiant kompromiso. Dank. Und damit sind wir am Ende. Dėkuoju. Baigėme pranešėjų pasisakymus, dabar žodis komisijos atstovui. Thank you very much, sir. Thank you very much for... Labai ačiū už e, išsakytus komentarus ir pastabas. Tai taip pat parodo, kiek sunkus yra šitas pasiūlymas. Ir <clears throat> mes su visuomenė taip pat apie tai labai smarkiai diskutavome. Ir šiuo metu apie tai dabar kalbama ir taryboje. Kalbant apie rinkliavas. Mūsų pasiūlyme sistema turi būti finansuojama iš rinkliavų. Tai remiamasi tais laikais, kai buvo priimti farmakologinio budrumo teisės aktai, kurie e, numato, kad agentūroms patikėta užduotis turi būti finansuojama iš rinkliavų. Ir jų paslauga turi būti iš to apmokama. Agentūros centrinėms valdžios institucijoms, pati, iš centrinių valdžios institucijų ima rinkliavą ir ES lygmenių taikoma veikla iš to šaltinio gali būti finansuojama. Ir šitai sistemai yra išleidžiamos būtent tokios valstybės, valstybinės viešosios lėšos. lėšos. Ir e, žinome, kad valstybės narės iš to finansuoja taip pat ir kitą veiklą, pavyzdžiui, gydytojų atlyginimus ar ligoninės. Dabar dėl vieneto, kuriam taikoma rinkliava, jis buvo e, anksčiau būdavo apskaičiuojamas priklausomai nuo skiros įmonės įmokų. Ir e, tai turi būti atspindėta produktų kiekiu, kuri šitą įmonę parduoda rinkoje. Saugumas svarbus kiekvienam produktui. Todėl mes manome, kad medicininio produkto, vaistinio preparato pavadinimas šiame um, apibrėžime turėtų likti. Ir reikėtų vadovautis e, ir apibrėžimu, kuris numatytas kitoje e, direktyvoje Na, o kalbant apie praktinius to aspektus, pardavimo leidimo turėtojas turėtų suprasti, kad tiesioginis leidimo turėtojas yra ne grupė, kuriai jis priklauso, o jis pats. Kalbant apie skirtingas rinkliavas ir e, įvertinus farmakologinio bendrumo budrumo duomenys perduoti klausimai bei jų rinkliavos. Žinome, kad išlaidos už tokius klausimus yra gerokai aukštesnės nei kad įmamas mokestis. Todėl reikia, nustatant mokestį, atsižvelgti į valstybės narės situaciją, jos biudžetą. tokių klausimų dėl, dėl farmakologinio vitrumo duomenų per metus pateikiama apie 40. Mes manome, kad rinkliava turėtų būti apibrėžiama e, remiantis kiekvienos atskiros įmonės apyvartą, dėl to, e, nes bendrai nustatyta rinkliava gali įmonėms sukelti ekonominių sunkumų. Dėl e, klausimų pateiktų įvertinus farmakologinio bodrumo duomenis. Manau, kad valstybės narės, kurios pateikia tokius klausimus, neturėtų būti finansiškai nubaustos, tačiau dabar uh, kai yra peržiūrėtas farmakologinio budrumo teisės aktas, valstybės narės turi mažiau e, galimybių nuspręsti ar patikti tokį klausimą ar ne, nes daugeliu atveju e, tie klausimai bus privalomi pagal numatytus teisės aktus. Taip pat su Prag nariais mes tai aptarėme ir jie mano, kaip ir sakė pranešėja, kad situacija gerėja ir jie mano, kad jie galėtų suvaldyti tokių klausimų srautą. Tačiau taip pat pastebėjome, kad į šią procedūrą įsitraukia daugiau agentūrų. Tai yra kitaip nei su e, pardavimų leidimu. mes manome, matome, kad į tai, į šio darbo atlikimą įsitraukia naujų agentūrų kaip bendra pranešėjų. Mes žiūrėsime, kaip veiks šitie teisės aktai praktikoje. Tačiau matome teigiamų poslinkių. Dėl periodiškai atnaujinamų saugumo protokolų rinkliavų, PCUR protokolų, tai mes e, pasiūlėme 19 tūkstančių eurų ir tai apskaičiavome remdamiesi EMA ir valstybių narių duomenimis. Matome, kad 30 procentų yra EMOS išlaidos, 70 procentų valstybių narių išlaidos ir taip pat manome, kad jeigu mes turėsime 600 atskirų PCUR, tai EMA turės daugiau koordinavimo veiklos. Dėl metinio e, fiksuoto mokesčio mes nemanome, kad to mokesčio data turėtų priklausyti nuo tos datos, kai pradės veikti farmakologinis būtrumas finansavimas negali būti apribotas tik farmakologiniu budrumu. Aš suprantu, kad agentūra laikosi kitokios nuomonės. Mes tai su ją aptarėme ir turėsime dar kartą tai aptarti. Mes e, e, dabar svarstome, kad e, Liepos pirmoji galėtų būti optimali data. Tačiau žiūrėsime, kaip viskas keisis. Dabar dėl deleguotų teisės aktų taikymo srities. Šis klausimas labai svarbus ir dabar taryboje vyksta diskusijos apie tai. Norėtume pritarti šiam komitetui, kad svarbu užtikrinti skaidrumą, bent jau tam metinę mokesčiui, dėl to, kad šita sistema tik pradėjo veikti. Ir manome, kad mes galime priderinti savo parametrus priklausomai nuo vieneto, kuriam taikoma rinkliava ir patirtų išlaidų. Aš atsakysiu dar į keletą klausimų, jeigu galiu ir paskui papildomą informaciją pateiksiu raštu. Nes laikas baigėsi. Dėl žolinių ir homeopatinių vaistų. Mes su Ema stengiamės išsiaiškinti, kiek pašalinio poveikio sukėlė šie vaistai. Tai sunku padaryti, nes dabartinė farmakologinio budrumo duomenų bazė nėra susijęta su leidimų pavadinimu, ar tai žolinis vaistas ar kitoks. Tačiau pagal EMA šiuo metu Yra tik penki žoliniai vaistai, kurie yra įtraukti į sąrašą e, tų vaistų, kuriems reikalingas PCUR 6000 ir 6018. Ir daugiau homeopatinių vaistų tame sąraše nėra. Tai tiesiog parodo, kokio profilio yra šios medžiagos. Dėl generinių vaistų. Mes manome, kad vienkartiniam įvertinimui reikia pateikti prašymą dėl PCUR, dėl generinio vaisto. Jeigu yra 10 ar 15 procentų veikliosios medžiagos. Deja, dabar EMA neturi galimybės įvertinti pašalinius poveikius generinių vaistų atveju, tačiau EMA apskaičiavo, kad 2012 metais jiems buvo pranešta apie 17 tūkstančių pašalinių poveikių. Ir buvo pasakyta, kad senosios veiklios medžiagos gali sukelti nemažai pašalinio poveikio. Ir tai buvo pagrindas pradėti procesą, tai yra kreiptis dėl farmakologinio budrumo duomenų įvertinimo. Kalbant apie smulkių ir vidutinių įmonių neteisingą deklaravimą, Čia mes vėl susidurėme su apibrieščių problema. Reikia įvertinti, kurios įmonės yra, um, turi leidimus nacionalinių lygmenių prekiauti preparatais. Manau, kad dėl to bus pateikta papildomų pakeitimų. Dabar dėl um, mokesčio bendra pranešėjui. Savo pasiūlyme mes to nenumatėme. Ši diskusija yra svarbi ir tarybai. Mes esame pasirinkę tam pritarti. Tačiau kyla klausimas, kaip proporcingai padidinti šitą rinkliavą. Taip, tiesa, mes aptarėme nacionalinio biudžeto įkainojimą, tačiau sunku tai palyginti tarp valstybių narių. Siūlomos rinkliavos parodo, su kokiamis problemomis galime susidurti, kai norėsime pereiti į kitą etapą ir įvesti bendra, bendrojo, bendrosios link, rinkliavos reglamentą. Labai svarbu, kad agentūra geriau suprastų, kaip veikia, kokios yra įvairių operacijų išlaidos. Dėl EMOS pranešimų, jos veiklos ir skaidrumo šiuo metu ataskaitos pateikiamos kasmet. Kyla klausimas, ar norėtume į tai gilintis daugiau ir kokia yra e, administracinė informacija, kokia yra gaunama informacija palyginus su jo surinkimo administracinė našta. Mes turėtume išsiaiškinti tai šio reglamento kontekste. Mes norėtume pateikti papildomos informacijos su procentais, konkrečiomis išlaidomis ir taip toliau ją atsiūsime pranešėjai. Ačiū. Dėkuoju, baigiamas žodis Linda McKevin, kaip pranešėjai. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegoms už komentarus. Visa diskusija, kas už, turi sumokėti už farmakologinio budrumo įvertinimo veiklą apie E, rinkliavas, reikėtų pasakyti, yra susijusi su e, pastangomis įvertinti tinkamai darbą ir numatyti tinkamą rinkliavą. Jeigu reikėtų ištirti tam tikrų skandalų priežas, priežastis išsamei, tai tuomet kaina iškils iki daugybės milijonų. Tačiau kiti, taip pat vienas įvertinimas skiriasi nuo kito ir todėl bendrovės spaudžia mane ir nori, kad būtų įvertinama e, tam tikra veikla pagal įdėtą darbą. Žinoma, čia į šią veiklą įsitraukia labai daug įvairiausių dalyvių, ekspertų ir taip toliau. Todėl reikėtų įvertinti, kiek maždaug per metus yra pateikiama tokių prašymų, numatyti, kiek yra maždaug bendrovių ir taip pat įvertinti įmonių gebėjimą mokėti. Ir svarbu išvengti įmonių bendrovių skundų dėl neteisingai apskaičiuotos rinkliavos. Taigi į šitą klausimą mes turėtume įsigilinti, reikėtų išsiaiškinti, kaip veikia konkrečiai EMA šiuo klausimu, kokiamis gairėmis vadovaujasi. Aš supratau, kad yra tam tikrų nuostatų dėl to, kas gali tapti pranešėjų, kas galėtų būti bendra pranešėjas. Lyza kalbėjo apie kitus vaistinius preparatus, apie homopatinius ir žolinius vaistus, tačiau jie yra atitinkamai reglamentuojami e, pagal teisės aktus ir yra licenzijuojami ir jeigu, sakėm, vaistinis e, e, preparatas turi tam tikrą veiklėją medžiagą, tai turi būti taikoma rinkliava. Nefiksuota rinkliava metams, tačiau jeigu kas nors įvyksta, sakykime, reikia vertinti farmakologinį budrumą, tai iš tikrųjų reikia atlikti tam tikrą veiklą, už kurią reikia atlyginti. Aš gavau panašios informacijos tačiau homeopatiniai vaistai galbūt ir galėtų būti traktuojami kiek kitaip. Dėl fiksuotos rinkliavos reikėtų vis dėlto pasitelkti duomenis iš duomenų bankų. Mums labai svarbu e, apriepti visus vaistus, o ne visas žoleles ir visas gydimo e, priemonės. mes galime rasti sprendimą visais klausimais. Dėl, pavyzdžiui, e, farmakologinio budrumo duomenų bazės. EMA atrodo yra įsteigusi tokią duomenų bazę jau dabar ir labai svarbu išsiaiškinti situaciją, kad mes nieko nesupainiotume. Taigi EMAS mes turime paklausti labai daug dalykų ir išsiaiškinti, kaip viskas vyksta praktikoje, kaip yra sudarinėjami šitie protokolai ir taip toliau. Aš pabandysiu paieškoti sprendimo visais jūsų iškeltais klausimais ir tikiuosi, kad mums greitai pavyks parengti tinkamą sprendimą visais šiais klausimais. Dėkuoju Linda McKevin Šiandien 27 lapkričio diskusijas baigėme. Gruodžio 17 balsuosime dėl šio pranešimo ir tikimės, kad balandžio plenarnėje sesijoje pavyks įtraukti šitą pranešimą į plenarnės sesijos darbo atvarkę. Dėkuoju visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijoje. O dabar aptarsime septintąjį darbuotojų tvarkės klausimą Pilar Ajūzo pranešimą. Būtent kolegė Ajūzo. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Dabar mes aptarsime pranešimą dėl augalų daugiamosios medžiagos. Labai svarbu, kad sistema būtų labai paprasta ir skaidri, ypač kai kalbama apie daugiamusios medžiagos e, e, auginimo e, paprastumą. Labai svarbu atšaukti 12 techninių direktyvų ir pasiūlyti vieną horizontalų reglamentą, kuriame būtų E, priedai ir papildomos dalys. Yra labai daug tokių augintojų, kurių veikla, auginimo veikla nėra profesionali ir būtent jiems šitos nuostatos kol kas ir netaikomos. Komisija mano, kad šitas nuostata susijusi su įvairia daugiamąją medžiagą turėtų būti taikomos įmonėms, tačiau pirmiausia reikėtų įregistruoti tas rūšis, kurios yra vietinės ir tam nereikėtų jokių papildomų įrodymų. Mažosiams įmonėms yra numatyta galimybė pardavinėti visokią dauginamą medžio žaliavą, taip pat ir uh, imtis taip vadamos veiklos nišose. Toks yra komisijos pasiūlymas, o mes savo nuomonėje norime pasakyti, kad šitų 12, sektor, 12 sektorinių direktyvų apibendrinimas viename teisės akte reikštų, kad tektų gilintis į įvairiausius sektorius, nepaisant kokiu nors specifiniu tam tikros sektoriaus veiklos sąlygų. Be to, tekstai naujajame reglamente yra per daug bendri, neatsižvelgiant į senųjų tekstų specifiką. Kartais e, apibrėžimai yra netikslus, e, sunku arba suteikiama daug laisvės, suteikiama daug laisvės juos e, aiškinti. Komisijos pasiūlyme yra per daug nuorodų į deleguotus ir įgyvenamosios teisės aktus. Netgi 90 atvejų yra siūloma tokius priimti. O aš savo nuomonės projekte pateikiau tam tikrus pasiūlymus dėl apibrėžimų, dėl dauginamosios medžiagos, pavyzdžiui, dėl priekybės Komisija, pavyzdžiui, siūlo atsisakyti apibrėžimo e, į prekybą pateikiama dauginamoji medžiaga. Aš siūlau gražinti šitą apibrėžimą į tekstą. Be to yra siūloma tiksliai apibūdinti e, dauginamosios medžiagos rūšis, numatant atitinkamus sertifikatus. Aš ten vėlgi yra siūloma E, reglamentuoti visą tai e, deleguotame teisės akte. Aš manyčiau, kad reikėtų patikslinti sėklų ir sėklų rūšių privalomojo sertifikavimo klausimus pagrindinėme teisės akte. Bet to reikėtų atsižvelgti į tai, kad gali atsirasti naujų rūšių, reikia prisitaikyti prie naujos situacijos ir tam yra siūlomas priedas. Neregist... Neregistruotoms sėkloms ir dauginamajam medžiagai reikia numatyti konkrečius terminus, per kuriuos ta medžiaga arba žaliava turėtų būti pateikiama į rinką. Bet tu asmenys, kurie yra apsijungę į organizacijas, kurios gamina sėklas ir dauginamąją medžiagą, yra siūloma padaryti išimtį. Aš nepritariu tokiam siūlymui, kadangi taip gali susikda, susikurti lygiai gretus daugiamosios medžiagos gamybos tinklai. Manyčiau, kad šitą galimybę reikėtų sumažinti iki minimumo, kitaip nebus galima taikyti tų bendrųjų e, nuostatų dėl vietos lygio svarbių sėklų ir dauginamosios medžiagos platinimo. Čia šioje srityje reikia numatyti labai konkrečias nuostatas, kad nebūtų vietos diskriminavimui mažiausios įmonės turėtų e, nepaklusti jokioms privalomosiams nuostatoms, ypač jeigu juose dirba mažiau negu 10 darbuotojų. Ir jeigu jų apyvarta yra nedidelė. Jeigu įmonė galės tiesiog įrodyti, kad yra mažoji įmonė tai tuomet gali atsitikti taip, jog nebus apskritai įmonių, kurios laikysis šio reglamento nuostatų. Svarbu išvengti lygiai grečių tinklų e, susikūrimo, kuriam nebūtų taikomos šio reglamento nuostatos. Manyčiau, valstybės narės turėtų pagal atskirus sektorius ir pagal būtinybę nustatyti konkrečius reikalavimus mažoms įmonėms dėl didesnio patikrinimų arba inspekcijų skaičiaus. Žinoma, reikia labiau kontroliuoti, tačiau nereiškia, kad būtina užkrauti didesnį administracinę naštą ūkio subjektams. Kitas dalykas, mano manimu, labai svarbu aptariant šitą reglamentą. Omenyje turiu komisijos pasiūlymą dėl naujojo registro, kokio ES mastu jokiame sektorėje dar neegzistuoja. Aš manyčiau, kad tokiu, tokiu registro nereik, klonavimo registro tikrai nereikėtų. Aš nelabai išmanau e, klonavimo problemų, tačiau žinau, kad klonuojant augalus, bent jau Ispanijoje, buvo bandoma sudaryti tam tikrus ekspertus, tačiau sukurti tam tikrus mm, registrus. Tačiau ekspertai išmano daug geriau, kaip reikėtų tai padaryti. Aš nemanau, kad tas siūlomas komisijos registro E, projektas yra sveikintinas dalykas. Aš norėčiau, kad kolegos pritartų mano nuomonė. Dėl klonavimo dar kartą. Šiame reglamente labai tiksliai apibrėžimas klonavimas. Laikantis tarptautinių normų, tarptautinių organizacijų vertinimo arba apibrėžimo. Tačiau e, klonavimas yra nagrinėjimas ir įvairiais aspektais. Kalbama apie genotipus, kurie gali pasitaikyti tam tikrose e, selekcijos etapuose. Aš manyčiau, kad nereikėtų skaidyti apibrėžimo į tam tikras e, taikymo sritis. Reikėtų mm, išsaugoti tą pagrindinį apibrėžimą. Žinoma, galima diskutuoti, kas yra e, sėklų rūšis, kas yra klonuotos rūšis, kaip, kas, yra selek, kas yra selektyvinės sėklos. Visi šie konkretus klausimai yra labai svarbus. Aš esu pasiruošusi diskutuoti su jumis ir su komisija visais aspektais. Šelčelniai pranešėjai, pirmiausiai Pavel Kok. Dėkuoju. Kalbėsiu čekiškai, tai prašyčiau sudėti ausines. Ačiū. Aš sutinku. Ir tam tikrą prasme aš pritariu pranešėjo nuomonį. Turiu kitų klausimų, kurie su tuo susiję. Vienas iš jų. Kodėl yra siūlomas šitas pasiūlymas apskritai? Tuo metu, kai mes vargu ar galėsime šitą klausimą išspręsti per šią Europos parlamento kadenciją. kalbėjosi su daugeliu suinteresuotų asmenų ir jie visi man sakė vieną dalyką. Jie teigia, kad dabartinė ES sistema yra gerbiama tarptautiniu mastu. Ja laiko labai gera ir reiktų ją palaikyti. Tai kam dabar taisyti kažką, kas nesugedo kam bandoma pakeisti vieną direktyvą 12 sektorinių direktyvų, kurios, um, ne, kurių turbūt nebus galima organiškai suderinti. Komisija stengiasi įtraukti tokius klausimus kaip miškininkystės dauginamoji medžiaga, tačiau atrodo, kad tai nepatenka į taikymo sritį. Kalbant apie sėklas bei um, sodo sėklas, tai yra visiškai kitokios sritis. Tad jeigu bus bandoma į vieną teisės aktą sudėti šituos dalykus, tai yra pasmerta žlugimui nuo pat pradžių. Ir visuomenė užduoda įvairius klausimus. Kodėl mes stengiamės dabar E, išdarkyti tai, kas veikia puikiai, kas Europos sieklų pramoniai labai pasiteisino. Sažininkai tariant, aš neturiu atsakymo. Kai pasižiūrėsime į peticijas, į gaunamą e, grįžtamą ryšį iš visuomenės, tai matome, kad daugelis šių peticijų susiję su tokiais dalykais, kurie apskritai nėra įtraukti į pasiūlymą. Pavyzdžiui, dauginamosios medžiagos perdavimas arba ne, pasikeitimas natūra tarp neprofesionalų arba genet, genų bankai arba kiti ištekliai laikomi moksliniams tyrimams. Komisija teigia, kad nenori atskiesti dabartinių taisyklių nes baiminasi, jog dauginamosios medžiagos įvaizdis ES sumažės. Tačiau klausimas tada, o kam atskėdžiate dabartinės taisyklės? Šitas pasiūlymas daugelėje valstybių narių būtent tą ir padarytų. Atsakymas būtų toks. Tai yra kažkur direktyvoje. Yra atsakymas glūdi galbūt ir pasiūlytoje Europos registravimo sistema, sistemoje. Jeigu asmuo užregistruoja savo sėklas nacionaliniu lygmeniu, tai reiškia, kad nacionalinė institucija tai automatiškai nusiūs Europos registrą. Taigi Europos registraciją jau turime. Tačiau ką dabar darome? Mes kuriame rinkodaros priemonę didelėms tarptautinėms korporacijoms. Tai yra jų užpakalinės duris į Europos rinką. Ir aš net neįsivaizduoju, kokią įtaką tai gali padaryti. Mes e, atsikratėme aktos tai labai smarkiai e, būtų pažeidę autorinės teises. Ir dabar, kai mes jau atsikratėme aktos, yra pateiktas šitas pasiūlymas. Aš manau, kad su to susiję tam tikri elementai. Europos sėklų pramonė tai gali būti tikrai kenksminga. Kalbant apie deleguotusius teisės aktus, tai komisija turėtų parengti 90 papildomų teisės aktų. Tačiau ar mes turėtume balsuoti dėl pasiūlymo, kuris komisi, Europos komisijai uh, suteiktų uh, tam tikras galias? Mes turėtume uh, jiems pateikti savo pasiūlymą, o būtent jie turėtų uh, sukurti detalės. Tai yra absurdiška. Kalbant apie mikro įmonės. pranešėjas labai gerai paminėjo šitą klausimą. Jeigu mes pasiūlysime šitą pasiūlymą, pateiksime šitą pasiūlymą ir priimsime jį, tai šitos nišinės įmonės labai lengvai galėtų tiekti savo produkciją visai rinkai mūsų šalyje, ne tik mažais sėklų pakeliais sodininkams, bet ir uh, javų sėklas galėtų tiekti mažais pakeliais. Šitas apibrėžimas iš tikrųjų yra nelogiškas, nes jis gali būti taikomas bet kokiai sėklų įmoniai. Taigi galėtume, turėtume grįžti prie to, ką mes apibrėžėme e, BŽUP srityje. 36 straipsnį reikia smarkiai peržiūrėti, nes taip, kaip jis yra pasiūlytas, e, jis tikrai nebus naudingas niekam. Jeigu šitas pasiūlymas spręstų kažkokią pusiau legalią ar nelegalią situaciją ir tikrai e, daugelį valstybių narių e, egzistuoja šešėlinė rinka su um, mažesniais sėklų kiekiais. Tai tada būtų logiška turėti šitą pasiūlymą, tačiau dabar šitas pasiūlymas nesprendžia nieko. Man kylantis esminis klausimas yra toks – Kokia problema kilo valstybėse narėse, kad reiktų ją spręsti per tokį reglamentą? Niekas man to nepaaiškino. Ką komisija galvoja, esant problema valstybėse narėse, kad mes turėtume e, ardyti dabartinę situaciją per būtent tokį reglamentą? Papildomas klausimas būtų, kokią papildomą vertę sukurtų šitas reglamentas, aš jos nematau. Ką jis supaprastins? Jisai kaip tik komplikuos situaciją. Manau, kad tai bus kenksminga visiems. Taigi aš e, turiu tikrai, tikrai labai rimtų išlygų ir aš pritariu pranešėjui dėl to, kad mes galime pabandyti pagerinti komisijos pasiūlymą ir atsižvelgiant į mūsų turimą laikotarpį, tai situacija gali būti labai sudėtinga. Aš e, labai pamastysiu apie tai, ar aš neturėčiau e, e, vieną pakeitimą savo frakcijoje atmesti tam, kad mes atnestume visą pasiūlymą ir gražintume jį komisijai. Pasakykite man, kam mums reikia šitą klausimą spręsti dabar. Gut, weiter geht's. Kur... Hey, tęsime darbą. Kurin Lapaš. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjai už šį pranešimą. Šita tema yra labai svarbi, kadangi visa tai susiję ir su maisto grandinė, ir maisto produktų sauga. Ir todėl labai svarbu prisitaikyti prie sąlygų Europoje, taip pat reikėtų pagalvoti ir apie klimato kaitą. Tai yra ne tik tai techninis klausimas, bet jisai ir turi tam tikrą simbolinę reikšmę. Labai svarbu piliečiams paaiškinti, su kuo mes susidurėme. Sėklos yra labai svarbi žaliava, medžiaga, produktas ir todėl reikėtų numatyti optimaliausias prekybos sąlygas. Taip pat biologinė įvairovė bei žemės ūkis turėtų mm, paklusti naujoms sąlygoms, nes kalbame apie heterogeninę medžiagą ir taip pat galvojame apie e, išlygas arba išimtis sodininkams, mažiems gamintojams ir tiems, kurie padeda išsaugoti rūšių įvairovę. Labai svarbu pateikti tokius apibrėžimus, su kuriais sutiktų ir gamybininkai. Kita vertus, tas apibrėžimas e, heterogeninių medžiagų turėtų būti toks aiškus, kad nebūtų galima pateikinėti į rinką e, mišinių. Dėl klonų, klonų registrų nedėgymo. Šiai minčiai tikrai galėčiau pritarti. Labai svarbu ir kad operatorių savoka būtų kuo aiškesnė. Gal, nereikėtų reglamentuoti mainų nedėliais kiekiais e, sėklų ir deginamosios medžiagos. Taip pat reikėtų atsižvelgti į mažųjų įmonių interesus, reikėtų taikyti apyvartos kriterijų, galbūt jis yra nepakankamas, kaip ten bebūtų, reikėtų numatyti. E, Išimtis tiltoms asociacijoms, kurios tiesiog siekia išsaugoti tam tikrų uh, veislių įvairovę. Kalbant apie licenzijavimą, galbūt reikėtų pasukti kiek kitų kelių, o vykdant kontrolės ir registraciją, manyčiau, reikėtų pasitelkti valstybės institucijas, o ne palikti šito klausimo savieigai. Jeigu kitaip elgtumėmės, tuomet išliktų tikrai didžiausios įmonės. Ačiū, ponė Lepaš, saturasi. Well, uh... Ačiū, pirmininkė. Dėkoju pranešėjui už tai, kad paaiškino savo poziciją dėl pranešimo projekto. Su kokiais klausimais pranešėjo pranešime aš sutinku, su kai kuriais ne. Pone Ajuso pranešėja e, kvestionuoja e, šio, tai yra, tai yra ponas Ajuso e, pranešėjas kvestionuoja labai teisingai, kam reikalingas šitas teisės aktas dabar, juk valstybės narės to neprašė, jisai dabartinė sistema veikia puikiai. Ir žaliesiems turbūt tikrai labai tiktų, jeigu šitas reglamentas būtų iš viso atmestas. Taip pat sutinku su tuo, kad e, komisijos pasiūlyme per daug erdvės yra palikta deleguotėsiems teisės aktams. Ir manau, kad neturėtume pritarti tokiai, laisvės, e, tokiai laisviai. Taip pat žalieja, žalieji pasirinko kitą kryptinį pranešėjas – Svarbiausia, tai susijęs su mūsų susirūpinimu dėl biologinės įvairovės. Mums pagrindinis e, susirūpinimas dėl šio pasiūlymo yra apsaugoti žemės ūkio įvairovę ir ūkininkų teises. E, dėl informuoto pasirinkimo bei laisvo pasirinkimo. Pranešėjo pranešimas yra labiau orientuotas į smulkius operatorius nei komisijos pasiūlyme. Bent jau tai pasakyta, tačiau aš su tuo nesutikčiau, nes yra labai daug žinių apie tai, kad biologinė įvrovė yra svarbi ir tai svarbi, svarbu ne tik laukinėje gamtoje, bet ir žemės ūkija. Mūsų kultūrų įvairovė yra tam tikras draudimas. Tai yra kaip ir draudimas dėl pokyčių vykstančių ateityje, kurių mes negalime numatyti šimtų procentų. Ir mes turime tradicinių kultūrų ir, e, aišku, heterogeninių kultūrų kurios bus labai reikalingos tam, kad išvestume tas e, kultūras, kur, kurios bus reikalingos pasikeitus klimatui. Arba, kai, pavyzdžiui, vyks e, gamtinės nelaimės ir kažkokios lygos išnaikins e, tam tikras veislės, kaip atsitiko su tam tikromis bananų veislėmis. Mes dar neapsisprendėme dėl detalių, pavyzdžiui, kur reiktų brėžti liniją, ribą. Norėtume užtikrinti tų operatorių galimybės, kurie dirba tam, kad išlaikytų tradicinės veislės ir žemės ūkio biologinę įvairovę. Ir tai ypatingai svarbu, kalbant apie daržovės ir miškininkystės veislės. Bendrai paėmus, tai, ką siūlo pon, ponas Sajuso, Aš um, manau, kad dėl tam tikrų dalykų aš norėčiau pasirinkti kitą kryptį. Kitas mums svarbus klausimas yra skaidrumas. Turime užtikrinti, kad GMO ir kitos ginčiamos medžiagos nebūtų kontrabanda pervežamos į šešėlinę sėklų rinką. Žmonės, kurie perduoda ir perka gamo, turėtų dalyvauti skaidroje grandinėje. Taip pat, kalbant apie tradicinius ūkininkų pasikeitimus sėklomis, turėtų nepatekti iš tos direktyvos, šito reglamento taikymo sritį. Ačiū. Vielen Dank. Als nächstes spricht dann Dėkuoju. Toliau. Daugiau nėra šešėlinių pranešėjų. Linda McKevin Gardenbeck. Ar norite kalbėti vietoj Lindos McKevin, kuri atrodo išėjo? Yes, thank you. I should have made it clear. Dėkoju, aš turiu labai aiškiai pasakyti, kad aš noriu pakalbėti Jim, Jimo vardu. Jis norėtų padėkoti ponui Ajūzu už jo darbą, už jos darbą. Ir dėja, jis negali atsakyti į ponios Poks pastabas, labai įdomi jos kalbojo ir aš tiesiog jo vardu norėčiau pasakyti, kad išgirdę tai, ką išgirdę mano pastabas, jūs suprasite, kad uh, Mes su malonumu pritartume tam, kad šis dokumentas būtų gražintas komisijai dėl visų jau kolegų minėtų priežasčių. Taigi, jei šis pasiūlymas yra rimtas, tuomet mes jį galėtume svarstyti, bet gerai, bet dabar sugrįšiu prie Džimo pastabų darydama prielaidą, kad galbūt šis dokumentas nebus gražintas komisijai nagrinėti. Šiame pasiūlyme yra nemažai teigiamų dalykų. Pavyzdžiui, siūlymas registruoti daugiamą medžiagą ES lygmenių. Tai man gali sumažinti naštą ir e, finansinės sąnaudas. Ir, tačiau tam, kad e, tai būtų pasiekta, reikia tinkamai dėkti šią sistemą, nes kol kas mes lab, tikrai labai menkai žinome, kaip jį veiks. Bet to mes norėtume, kad šis dokumentas būtų adekvatus ir atspindėtų e, augalų dauginamosios medžiagos augintojų ir tiekėjų reikalavimus. Ir mes dėja nežinome iš tikrųjų, ar dabar šis dokumentas yra toks, koks jis turėtų būti. Yra numatyta rengti labai daug deleguotų ir gyvendinimo aktų ir mes manome, kad kai kuriais atvejais nereikia šių aktų. Bet to mes norėtume, kad kad e, komisija suderintų e, deleguotų aktų sąrašą su savo e, funkcijų apreptimi, nes kol kas taip nėra. Be to yra numatyta, kad komisija renks deleguotus aktus, kurie galios nenurodytą laiką ir tokia frazė visuomet kelia neramumą. Toliau supaprastinimas, labai gražus žodis. Uh, Ir mes visi, nepriklausomai nuo savo politinės ideologijos, norime, kad teisės aktai būtų paprastesni. Problema ta yra, kad šis žodis čia yra tušiai nu, vartojamas, nes šis pasiūlymas nieko nesupaprastina. Ypatingai, tai akivaizdu, jei pažiūrėsime į e, vaisių ir daržovių dauginamosios medžiagos pardavimą e, darži, e, E, tiems žmonėms, kurie augina daržovę savo daržuose. Ir man nesnė yra tekę bendrauti su Sandala, Sutherland Kale e, ūkio atstovais ir jie ten augina labai ypatingus augalus, kurie yra kitokie nei e, augalai augantis kitu, kitur augalai ir niekas, e, ten, niekas kitur nenorėtų auginti šios ypatingos kopūstų rūšės. Ir e, aš beje auginu šios kopūstus savo darže ir nežinau, kaip reikėtų elgtis, nes niekas nenorėtų auginti šių kopūstų sėkloms. ir tas gamintojas e, parduoda tik tai 600 sėklų pakelius per metus ir iš jų bus reikalaujama sumokėti 2,5 tūkstančio mokestį. Tai reiškia, kad jie, tam, kad e, jų veikla atsipirktų, jie turės, e, e, tas registracijos mokestis atsipirktų, jie turės dirbti tušiai bent jau dviejus metus, o tam, kad pridėtų uždirbti pelną, šešerius ar aštuonerius metus. Aš nelabai suprantu, kam visus šios dalykus reikia reglamentuoti šiuo naujų teisės aktų. Aš nematau jokios prasmės. Taigi, kiek aš suprantu, komisija pranešė tarybai, kad ji, jai yra žinoma apie šias problemas ir o mūsų susirūpinimas yra išdėstytas pakeitimuose. Ir mes taip pat norėtume sužinoti, kaip komisija pakeis šį pasiūlymą prieš teikdama jį balsavimui. Ir šis, jei šis pasiūlymas bus peržiūrėjimas, Aš taip pat norėčiau sužinoti, ar bus pakeista logika, kuria jis yra pagry, pagrystas, ar bus peržiūrėtas tik tai 50 straipsnis. Pirmasis priedas, kuriame yra nurodytos ornamentinės rūšis. Darbo grupėje komisija pasakė, kad ji neketina e, reglamentuoti būtent šių e, augalų. Tačiau čia yra tam tikras prieštaravimas ir ponios 21 pakeitimas yra naudingas, tačiau aš manau, kad 11 straipsnis turėtų būti pakeistas tam, kad šis dokumentas nebūtų taikomas visiems dekoratyviniams augalams. Komisijos pasiūlymas ne, neatspindi poreikių ir prie jo nėra pridėta poveikio įvertinimo, bet to visiškai nepagalvota ir apie finansinį, finansinę, finansinį poveikį sektoriui. Be to neaišku, kas būks, būks su nišinėmis rinkomis, kuriuose naudojamos yra e, ypatingos sėklos. Ir žinome, kad jau dabar egzistuojančios priemonės leidžia parduoti sėklas augalų ir daržovių augintojams, ypač jeigu jie ūkininkauja ekologiniu būdu arba augina labai retas augalų rūšis. Tačiau dabar siūlome viso to atsisakyti. Kodėl? Komisija siūlo taip pat e, e, praplėsti bendrijos augalų biuro veiklą ir mes nesuprantame, kodėl tai bus reikalinga. Galima tik tai daryti išvadą, kad e, tiesiog bandoma yra dar kartą sustiprinti kontrolę, patikrinimų skaičių. Ir paskutinis dalykas, mes norėtume, kad visas tekstas būtų supaprastintas. 36 straipsnis, pavyzdžiui, dėl nišinių rinkų, jisai neturėtų būti toks ilgas, jis turėtų būti suformuluotas kur kas paprasčiau ir trumpiau. Ir mes AKR frakcijoje norime, kad mes rengtume paprastus ir aiškius teisės aktus, todėl norime, kad jisai būtų supaprastintas. Linda McEvendran, danach Karin Kahnbach. Thank you, Chair. This is the second Linda McKevin, ačiū. Tai yra antrasis teisės aktas, kai bandoma e, apjungti daugybę teisės aktų į vieną dokumentą. Ir paprastai tas vienintelis dokumentas būna labai sudėtingas, bet to prie jo yra numatyta pridėti daugybę deleguotųjų aktų. Taigi panašu, kad mes norime supaprastinti savo teisinę, bet realiai aš nežinau, ar mes tą pasieksime. Uh, nes deleguotai aktai ne visuomet padeda įspręsti realias problemas. Nežinome, kad su deleguotais aktais mes ne, negalėsime realiai jų išnagrinėti, mes galėsime tik taip jiems pritarti ar ne. Kaip, pažiūrėjau, mes kalbėjome vakar apie bandomosius projektus, mes jau žinojome iš karto, kad e, su jais kils daug problemų, tačiau nieko dėl to negalėjome padaryti. Komisija konsultuojasi su visais, rengia daugybę įvairių uh, uh, konsultacijų. Ir ponia Gerling jau kalbėjo, kam tai yra reikalinga, kokią problemą jūs bandote įspręsti, kokiamis priemonėmis. Ir tai yra labai realus klausimas. Ar, ar esama dabar kokiu nors problemu, jeigu jų nėra, tai kam reikia taisyti tą dviratį, kuris ir taip važiuoja? Uh, Taigi man tikrai neaišku, kas čia vyksta. Be to man nesuprantama, kodėl tokios apimties teisės aktai yra teikiami baigintis mūsų kadencijai. Taigi vienai ar kitaip, ar mes atmesime šį pasiūlymą ar ne, ir reikėtų čia pasikonsultuoti su Žemės ūkio komiteto kolegomis. Akivaizdu, kad komisija dabar nori e, baigti renkti kai kurios teisės aktus, bet juk baigėsi mūsų kadencija ir aš suprantu, kad komisija nori viską padaryti iki e, savo kadencijos pabaigos, bet vargu ar parlamentas galėtų taip labai greitai pritarti ir išnagrinėti e, dokumentą, kurį jūs rengėte ketverius, penkerius metus. Lygiai taip pat tas pas buvo ir su farmakologiniu budrumu, nes jie tą dokumentą rengė dviejus metus, o mes pato turime jam jį išnagrinėti, apsvarstyti ir pakeisti uh, per porą mėnesių. Toliau. Dekoratyviniai augalai. Mes iš augintojų žinome, kad e, visos šios nuostatos, jų gyvenimas labai brangiai kainuos, bet iš tikrųjų gauta nauda bus labai menka. Ir kaip sakė ponia Gerling, aš manau, kad e, būtų gerai, jeigu komisija mums paaiškintų, kam tai yra reikalinga. Pažiūrėkite, šis dokumentas tiesiog bus dar kartą pritagė, panaudotas euroskeptikų tam, kad jie pasakytų, kad ES užsima nesąmonėmis ir mano apygardoje, ir Austrijoje, ir visur kitur. Tikrai kas nors pasinaudos su šiuo teisės aktu. Todėl kiekvieną kartą turime savęs paklausti, ką mes mes e, pasieksime tvirtinami tokius dokumentus. Ir jeigu mes neturime atsakymo, tuomet gal reikėtų atsižvelgti į poveikio vertinimo išvadas. Mes e, teiksime pakeitimus, kad būtų išbrauktas 11 e, straipsnis ir kolegos nori to paties. Taigi panašu, kad mes pasieksime kompromisą, bet e, vienai per kitai, ponė Pirinkė, aš manau, kad likus penkioms minutėms iki rinkimo, aš nemanau, kad mes dabar turėtume sėdėti ir nagrinėti tokio, sudė, e, tokio sudėtingumo teisės aktą. Aš manau, turime užsimti realiais darbais. Karin Karnamach. Gerbės pirmininkė, gerbėmi kolegos, aš esu šešėlinė pranešėja e, mūsų frakcijos vardu Agri komitete vakar Silvestri pristatė savo nuomonę ir vyko klausimai ir mums iškilo tie patys klausimai kaip ir šiandien, kam reikalingas šitas teisėkuros aktas. Vakar dalyviai sakė, kad pasieksime priešingo efekto, jeigu Europa kaip nors imsis griežtai uh, reglamentuoti papildomai tą dauginamą medžiagą direktyvą, kaip Pavel pats kalbėjo, buvo pasakyta, kad 12 teisės aktų bus apjungti į šį reglamentą. Tačiau vadovaudamiesi dabartiniais teisės aktais mes džiaugiamės, kad galime tinkamai reaguoti ir tam tikras iškilusias ypatingas situacijas. Jeigu sakoma, kad šiuo teisės aktu bus pasiūlytos griežtesnės, aiškesnės teisės nuostatos, e, šioje srityje Jeigu iki šiol 250 veislių rūšių buvo reglamentuojama, tai dabar bus šitos teisės nuostatos išplėstos iki 2000 ir daugiau. 30 tūkstančių e, veislių. Todėl aš pritariu pranešėjai, kuris siūlo gražinti šitą pasiūlymą komisijai kadangi mes neturime nei laiko, nei galimybų per trumpą laiką pateikti tiek daug pakeitimų siūlymų, siekdami, kad teisėkuros aktas būtų naudingas. Mes neturime konkrečios informacijos, mes galime daug ką tik nuspėti. Vakar buvo pasakyta mintis, kodėl E, sėklos ir dauginamoji sėklų medžiaga turėtų būti sertifikuojama. Vokiškai kalbant, tai būtų katės pirkimas maiše, kadangi mes visiškai nežinome, kokios sieklos galėtų būti sertifikuojamos. O dabar, kalbėdami apie šitą teisėkuros aktą, apie siūlomus e, įgyvenimo teisės aktus, kurių bus maždaug 90, tikrai pirktume katę maiše. iš tikrųjų sėklų ir dauginamosios medžiagos gamybos sektoriui tikrai nepasitarnautume, nepadėtume išsaugoti bio įvairovės, jeigu šiuo trumpu likusiu laiku imtume vis tokio sudėtingo teisės akto. Aš tikiuosi, kad pranešėjai apibendrins šitą diskusiją ir uh, pateiks savo pasiūlymą. Aš galiu pasakyti, kad aš jau susidūriau su daug problemų, dėrėdamasis dėl šio tiesiog kuros akto pasiūlymo su komisija. Tiesiog norisi jį atmesti arba mesti komisijai jį atgal. Ar kas nors norėtų dar kartą kalbėti? Jeigu ne, suteiksiu dar kartą žodį pranešėjui. Achtung. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Keli žodžiai apie tai, kodėl buvo pateiktas šis pasiūlymas dėl reglamento. Pradėjome darbą nuo augalų dauginamosios medžiagos tyrimo valstybės narėse vyriausybių narių prašymų. Ir tyrimo metu paaiškėjo tam tikros problemos, kurias mes norėjome spręsti, pasiūlydami šį naują dokumentą. Aš norėčiau paminėti kelias problemas. Tai yra dabartinės teisinės sistemos sudėtingumas. Galioja šiuo metu 12 direktyvų ir ne visos tos direktyvos yra. De, uh, yra pakankamai aktualios, nes kai kurios iš jų įsigaliojo dar 66 ar 70 metais. Kelios taip iš tikrųjų yra neseniai įsigaliojusios. Ir per pastrosius tris dešimtmečius e, šios e, direktyvos šiek tiek keitėsi, e, nes buvo bandyta atsižvelgti į skirtingus požiūrius, į skirtingas situacijas. Ir dėl to visa sistema yra labai fragmentuota. Be to, tas direktyvas reikia suderinti su naujomis nuostatomis, kurios atsirado įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Ir taip pat reikia uh, patobulinti kai kurios teisės aktus, nes tai yra taip pat reikalinga, nes tai parodė e, tyrimas. Mes turime siekti teisinio supaprastinimo, didesnio lankstumo, įvairovės skatinimo ir didesnio nuostatų suderinimo, nacionalinių nuostatų suderinimo. Todėl mes e, apsisprendėme dėl savo požiūrio ir e, Mes rengėme ir veiksmų planus ir konsultavome su valstybėmis narėmis. Štai kodėl dabar yra pateiktas šis pasiūlymas. Ir Šis pasiūlymas yra pagrystas pagrindinių teisėkuros principų, tai yra augalų registracija ir E, registracija, kuri vyksta prieš e, medžiagos patekimą į rinką. Ir mes norime užtikrinti, kad e, augalų dauginamoji medžiaga būtų aukštos kokybės, kad nekeltų pavojų saugumui ir kad užtikrintų tinkamą išteklių naudojimą. Dabar komentuodama pastabas apie tai, kad per nelik daug antrinių teisės aktų siūloma parengti. Uh, Leiskite Jums priminti, kad pagal dabartinę sistemą, kuri yra grindžiama 12 direktyvų, galioja 92 teisės aktų, o tai reiškia, kad tai deleguoti aktai, kurie bus teikiam, rengiami pagal šį pasiūlymą, atsižvelgs, atsižvelgs į jau galiojančių teisės aktų apimti ir jų, jų galutinės skaičius tų deleguotų aktų bus trečdaliu mažesnės nei dabar galiojančių antrinių aktų, teisės aktų. Be to buvo kalbėta ir apie tam tikras savokas ir jų apibrieštis, kurios yra nurodytos naujame pasiūlyme. Ir čia aš norėčiau pakalbėti apie nišinės rinkas. Komisija norėtų sukurti e, lankščią sistemą, kuri leistų mums teikti rinkai uh, E, labai įvairią augalų dauginamąją medžiagą, tai yra labai svarbu mūsų piliečiams ir e, e, augalų genetinių išteklių saugojimo organizacijoms. Ir be abejo, mes nagrinėjame įvairius kriterijus, remdės kuriais galima būtų apibriežti tas nišinės rinkas ir galvojame ne vien apie įmonių dydį, bet ir apie tikimo grandinę ir apie. Uh, ir apie kitus veiksnius, kurie gali būti svarbus, nes mes nenorime, kad būtų sukurta lygiagreti rinka. heterogeniška dauginamoji medžiaga, ji yra labai svarbi, nes padeda mums auginti augalus, kurie yra sparus tam tikriems kenkėjams. Ir be abejo, čia reikia labai atidžiai viską suformuluoti. Ir mes jau pradėjome darbą darbo grupėje, kuri turėtų renkti antrinius aktus e, skirtus heterogeniniai dauginamąją medžiagai. Klonai buvo paminėta, kad uh, ponios Ajūzo pranešime, kad kad mes siūlome klonų registraciją. Kai kurios valstybės narės jau registruoja klonus Ir kai kuriems klonams yra taikomas sanitarinė atranka ir reikalavimas taip pat atitikti tam tikrus regioninius kriterijus. Taigi mes manome, kad registraciją tam tikrais atvejais reikia palikti, tačiau tą klausimą dar esame pasirengę svarstyti. Toliau auditai, tikrinimai ir bandymai vykdant e, kontro, e, sertifikavimo veiklos e, kontrolę. Čia siūloma yra sukurti dviejų lygių sistemą, kuri kontroliuotų operatorius Ir kompetitingos institucijos pirmiausia turėtų leisti atlikti sertifikavimą ir kontrolę, ir po to tos kompetitingos e, institucijos turėtų atlikti operatoriaus auditą tam, kad būtų nustatyta, jog jisai laikosi galiojančių reikalavimų. Be to, be šių auditų Suloma taip pat atlikti ta, kelias patikras, atsižvelgiant į egzistuojančią rinką. Ir tą rinkos vertinimą turėtų atlikti kompetitingoji institucija, išnagrinėjus, kokia yra tikimybė, jog nesilaikoma yra dauginamąją medžiagą taikomų reikalavimų numatytų šiame reglamente. Jei operatoriai negali atlikti šių veiksmų patys, prižiūrint valdžios institucijoms, tuomet visuomet galima bus kreiptis į kompetitingą instituciją, kad, kad ji atliktų šios veiksmus. Taigi kompetitingos institucijos galės atlikti tokias patikras. Tai tiek. Dėkoju. Suteiksiu žodį apibendrinti diskusijas šešėlį pranešėjai. Dėkuoju. Labai atidžiai klausiausi pasisakymų ir pritariu pasisakymų esmei. Dėl šito komisijos pasiūlymo atmetimo arba gražinimo komisijai. Niekas šio pasiūlymo nepageidavo. Galbūt buvo poreikis pakeisti galiojančias teisės nuostatas, tačiau apskritai posėdžiuose aš neišgirdau jokio siūlymo e, kurti naują teisėkūros aktą. Aš manyčiau, jeigu kyla problemos, tai reikėtų jas spręsti priimant atskirus teisės aktus dėl apibrėžimų. Jie turėtų būti aiškus, mes neturime leisti susikurti lygiai grečioms rinkoms, E, negalim atsitikti taip, kad tiesiog sėklų auginimas ir dauginamosios medžiagos auginimas būtų vykdomas e, e, mažų įmonių ir taip susikurtų antroji rinka. Kita vertus, ES turėtų ginti savo teritoriją nuo naujos veislių įvairovės. Tačiau kita vertus tam tikras genotipas gali pasitaikyti tam tikroje vienoje veislėje. Ir todėl veislės turėtų nesiskirti viena nuo kitos, jeigu kalbame apie konkrečią veislę. Taigi, taigi tam tikroms veislėms mes turėtume e, nurodyti vieną vienintelį pavadinimą. O kai kalbame apie klonuotus augalus, tai tuo met turėtų būti nurodomas klonas, iš kurio buvo išvesta tam tikra nauja veislė. Mūsų teisėkuros aktai tampa vis sudėtingesni. Vietoj to, kad įtrauktume mes šitą klonų klausimą į šį uh, reglamentą, reikėtų išsiaiškinti, ar klonai iš tikrųjų yra tokie. Ir todėl, mano manimu, reikėtų atsisakyti klonų temos šiame teisės akte. Dėkuoju. Pakeitimų siūlymus galite teikti iki gruodžio 10. Sausio 22-23 balsuosime. Agri komite numatytas balsavimas vasarį kovo, o per tą laiką galbūt pavyks įtraukti šitą klausimą ir į sesijos darbo tvarkę. Dabar skelbiu pietų pertrauką, grįžtame į salę trečią valandą. Tiksliai trečią valandą pradėsime balsuoti.